Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind zwar noch etwas dünne besetzt. Gerbiamas manis ir ponai, matau, nedaug parlamento narių susirinko, tačiau aš norėčiau vis dėlto pradėti mūsų darbą, nes e, kolegė Nyblė turi greitai išeiti. Tačiau aš norėčiau kelis oficialius pranešimus padaryti. Būtent e, pristatysiu koordinatorių sprendimus, kurie padary, buvo padaryti vakar. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo nuorodos į balsavimą pradėti. Mes turėtume visi turėti pasijėmę balsavimo korteles. Aš norėčiau, kad frakcijos netgi įspėtų savo narius, kad pasiimtų tie nariai tas korteles. Taigi dabar koordinatorė ir biuro nariai yra kviečiami susitikti su Kipro teisingumo ministru 12.30 šiandien šioje salėje. Iš esmės tai yra neformalus susitikimas. Ir šiandien po pietų 15 val. mes turėsime dar darbinį seminarą 5E2. E čia kalbėsime apie mokslo teisę. Tai taigi, kas, ką mes nusprendėme vakar? Nieko nenusprendėme dėl teisingumo teismo įsikišimo Ir mm, šiandien turėsime nuspręsti dėl teisingumo teismo ir e, prieš ministro vizitą mes būtent turėsime e, priimti sprendimą. Pirmiausia, dabar pranešimas. Pranešimai buvo išdalyti. Mm, ponas Peronė dėl imuniteto kalbės, e, elektroninis identifikavimas vidaus rinkoje, EPP. Perim šį pranešimą, vardo dar nežinome. Toliau nusprendėme, kad šeši koordinatoriai e, bus e, e, priskirti septynioms temoms. Komitologie, äh, Frau Lichtenberger, Codifications, Rikas, Speroni, Delegation of Legislative Powers, Herr Rapkay. Bezüglich der O dabar dar 14 direktyvos savo iniciatyvą pranešimas, kaip vakar nusprendėme, mes paklausime poveikio vertinimo direktorato dėl pridėtinės vertės šios direktyvos. Toliau Tadeušas Svietka buvo įpareigotas metų konferencijoje dalyvauti dėl pagrindinių teisių šiuose rūmose toliau e, pasaulinis formas dėl teisės klausimų. E, taip pat mes e, išsiųsime oficialų laišką šiam forumui ir paskirsime atinkamus parlamentarus, kurie dalyvaus atinkamuose posėdžiuose. O dabar 16 punktas. Taigi, bendros skaitminės rinkos kūrimo užbaigimas. Žodis tikiu, panė Niblerą. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, labas rytas. Kalbėsiu trumpai. Kalbame apie komisijos komunikatą dėl bendros skaitinės rinkos kūrimo užbaigimo. Dar šiek tiek kontekstinės informacijos, skaitmeninimas ir daugybė duomenų pakeitė mūsų visų gyvenimą. Ir toliau keis mūsų gyvenimas ir darys didžiulį poveikį ekonomikai, nes atsiranda naujos įmonės, naujai susidaro šitos vertėjas kūrimo grandinės. Ir manau, kad atsižvelgiant į tai labai svarbu yra pasvarstyti, kaipgi mes galime papildyti ar patobulinti bendros skaitminės rinkas erdvę ir išnaudoti visas galimybės atsižvelgdami į naujas rinkas ir naujus žaidėjus šiuose rinkose. Komisija sausio mėnesio komunikate pateikė analizę. Pirmiausia, konstatavo, kad potencialas šios neskaitinės rinkos dar neišnaudotas, yra tam tikrų kliūčių, tos kliūtis yra api, apibrieštos ir mes tas kliūtis turime pašalinti. Pirmiausia, trūksta m, mm, tam tikrų tarp valstybinių internetinių paslaugų jas reikia suderinti, jos nėra e, vienodos įvairiose valstybėse narėse, bet to vartotojai nėra tinkamai apsaugoti, nes ir 27 e, e, įvairių valstybių narių įstatymai. Tačiau jie turėtų būti šiek tiek suderinti, kad būtent būtų Europos lygių sprendžiami šie bendradarbiavimo klausimai. Kitas dalykas tai yra, kad tiekėjai teikia per mažai informacijos ir tą informaciją gauna atitinkamai mažai vartotojų internetą. Tai būtent kaip tiekimo sistemos veikia, kaip, kaip vyksta mokėjimų sistemas, yra čia atskiri sprendimai priimti atskiriose valstybėse narėse. Todėl e, mes turėtume sukurti tam tikrą strategiją, kaip e, galėtume šias temas suderinti visoje Europos Sąjungoje. Čia būtent kalbant apie mobiliuosius tele, telefonus, apie jų e, kortelių naudojimus. Yra tam tikro piknaudžiavimo e, skaitminė rinka. Reikėt, žinoma, yra tam tikra strategija priimta Europos Sąjungoje dėl kovos su e, kibernetiniais nusikaltimais. Tam reikia atitinkamų technologinių sprendimų kompiuterių tinklai taip pat ne iki galo išspręstas klausimas. Ir komisija norėtų pašalinti dabartinės kliūtis. Kitas dalykas, tai iki galo apsvarstyti teisėkoros pasiūlymą, tai būtent dėl internetinių paslaugų įsigijimo, nes šie pasiūlymai dar svarstomi ir iki galo užbaigti ir e, mes siūlome, kad komisija dėl to užbaigtų šitą pasiūlymą. Taigi komisija išanalizavo, kokie yra tikslai dabar iškelti, kokios priemonės. Būtent, kad būtų sukurta bendroji skaitminė rinka. Visada mes e, pritarėme. Ir aš e, savo nuomonėje visų pirma atkreipiau dėmesį tam tikrus dalykus, kurie svarbus mūsų komitete. Tai kad būtent, kad teisės aktai skirtingi turėtų būti suvienodini mes turėtume išnaudoti taip pat e, europinę, Europos lygių priimtą įsigijimų teisę, nes e, e, skaitmeninėje rinkoje būtent šitas įsigijimo teisė bendra, suderinta būtų labai naudinga. Kitas dalykas tai yra intelektinės nusavybės apsauga. Mes nuomonėje atkreipiam dėmesį į, į tai, kad iš esmės e, e, kuo greičiau turėtų būti tas pasiūlymas komisijos priimtas, net jau dešimt metų dėl diskutuojame. Duomenų apsauga turėtų būti e, vieninga strategija taikoma apsaugant duomenis, ypač kalbant apie aiškiai suprantamą informaciją, kurią gautų vartotojas, kaip apsaugomi jo asmens duomenys, kam jie naudojami. Toliau yra bendra strategija dėl kompiuterių tinklų, Taip pat kova prieš falsifikavimą, prieš piratavimą internetinėje erdvėje. Mm, šią temą mes jau ilgai kalbame, bet nieko dar jokio sprendimo nepriėmėme. Aš toliau kreipiuosi į komisiją, kad dėl to būtų sukurtas tam tikras ginčių sprendimo mechanizmas ir būtų mm, toliau plėtojami plačiai juoščio ryšio tinklai. Čia Connecting Europe e, e, priemonė tam turėtų padėti. Ir būtent, kad ir valstybės investuotų vis dėlto į savo tinklų plėtrą. Nuomonėje mes tai ir minime ir mes e, turėtume paremti tos reikalavimus. Iš esmės tai yra Mm, galbūt tik komunikatas, čia nėra teisės aktas, tačiau e, bet kokiu atveju jau nuo penkerių iki dešimties metų trunka tos diskusijos šioje srityje ir aš manau, kad mes vis dėlto turėtume e, tokiu atveju įsikišti, paraginti komisiją priimti atitinkamus sprendimus ir, pri, ir e, padėti mažoms įdomiams įmonėms, kad jos skaitmenėje rinkoje galėtų užimti savo poziciją. Ačiū. Ačiū, panė Vikstram. Dėkoju. Aš visapusiškai pritariu daugeliui išsakytų minčių, kurios atsispindi šiame komisijos dokumente. Aš įsivaizduoju, kad ir Angelika irgi pristatys puikią nuomonę. Aš jau kurį laiką domiuosi tais klausimais ir pastebėjau, kad komisija kur kas geriau dabar pristato tas pagrindų strategijas, išvardė visus pasiūlymus ir dabar kaip ir faktiškai siūlo teisėkuros pasiūlymus, teikia pas, teisėkuros pasiūlymus dėl skaitmenės vieningos rinkos sukūrimo Europoje. Aišku, kol kas tai girdėjome daug gražių žodžių. Na ir turiu pasakyti, kad ilgai laukėme kolektyvinių teisų valdymo pasiūlymo jau eilę metų ir kit, daugelis kitų dokumente minimų iššūkių jau yra žinomi mums. Uh, kurį laiką, ypatingai šiame komitete, kuomet mes kasdien apie tai kalbame. Na ir komisija, aišku, nepadeda Europos taryba, kuri labiausiai linkusi būtų įvesti formuluotę nepažeidžiant nacionalinių teisės aktų. Faktiškai, kas antrame sakinyje tokia formuluotė yra naudojama. Tiesiog ištisus mėnesius vieno patento uh, sprendimas yra atidė, vieningo patento sprendimas yra atidė, atidė, atidedamas, kuris yra labai reikalingas. Ir 40 žmonių dabar dirba teisme, teismuose ir net jie nemoka mokesčių. Taigi daug yra ko kovojimo rezultatas niekinis. Tačiau globalizuotas pasaulis reikalauja, kad Europoje, Europa būtų vieningesnė, Tai yra paprastas dalykas, bet jį sunku pasiekti. Globalizacijos e, nepasiekėme, nors kai kurie to ir norėtų. Nauja interneto ir greitų technologinių inovacijų įvesta realybė kvestionuoja daugelį pastaro šimtmečio nacionalistinių sprendimų, kur atskiros valstybės, e, kažin ar galėtų uh, įdėkti savas nacionalinės sistemas, nesižvelgiant tai, ką daro kitos šalis. Kai mokėmės universitete Upsaloje, Švedijoje, mes e, juokaudavome, kaip greitai viskas keičiasi. Mano universitetas buvo įsteigtas 1477 metais ir turi daug gražių tradicijų, tradicijų tačiau bėgant metams, kada atsiranda vis daugiau studentų. Išliko dalis tokių tradicijų, nes tarsi buvo manoma, kad reikia jas išsaugoti. Na, aš nesu pati teisininkė ir dėl to tikrai ne, taip smarkiai nevertinu nacionalinių teisinių tradicijų, kurias vertina daugelis kitų kolegų. Rengiant teisės aktus ES panašu, kad dauguma yra linkę apginti savas nacionalinės taisyklės. Dėl, ne dėl to, kad jos yra geresnės, bet tiesiog dėl to, kad jos visuomet buvo, jos visuomet galiojo. Tačiau Tai yra pagrindinė problema ir pagrindinė kliūtis, kuriant gerai veikiančią skaitmeninę vieningą rinką Europoje, nėra tai, kad trūksta Europos komisijos pagrindų strategijų. Tiesiog atsisakoma tikslo ieškoti bendrų sprendimų, o priežastis pateikiama štai kokia. Ginamos yra geriaus, geriau žinomos sistemos, lyginant su tomis sistemomis, kur, kurios yra svetimos, užsienietiškos. Naujoji europinė sistema, kuri pakeistų 27 nesuderintas nacionalinės sistemas, reikštų, kad pradžioje reiktų daug visiems e, visko išmokti. Reiktų viską sutvarkyti, e, atsirastų problemų, kurios galbūt iš anksto nebuvo numatomos, kad būtų sukaupta precedentinė teisė. Tačiau, kai sistema jau veiks kurį laiką, naujai atsirandantys teisininkai laikys tai sistema, kuri visuomet galiojo, kaip būdavo tada, kai mes studijavome universitete ir manėme, kad visos tos tradicijos yra labai senos. Taigi, ponė Angelika, aš suprantu, kad gal nelabai į temą mano yra pasisakymas, tačiau jeigu mes norime pasiekti visų tų skambių tikslų, kurie atsispindi komunikate, aš tikrai manau, kad reikia konkrečių dalykų dėl to, kokiu mes norime, kad komisija pasiūlytų mums priemonių. Ir turime siekti aiškių teisėkuros pasiūlymų. Mums reikalinga Europoje vieninga skaitmeninė rinka, kuri gerai veiktų Tačiau tam reiks, kad valstybės narės atsisakytų nacionalinių taisyklių ir pritartų kelioms papildomoms europinėms sistemoms, tač, kadangi neįmanoma sukurti suprantamos europinės sistemos. Ir taip pat tokios sistemos, kur kiekviena valstybė išsireikalaitų išlygų dėl tam tikrų taisyklių. Aš tikiuosi, kad mūsų komiteto nuomonė šią temą bus labai griežtas prašymas, reikalavimas, kad būtų pateikiami konkretūs pasiūlymai, kad būtų suvienyta Europa su visomis savo įvairovėmis, kad galiausiai būtų sukurta ta bendra vidaus skaitmeninė rinka, kurios mums taip reikia ir tą turime padaryti dabar, nes būtent šiandien reikalingos aiškios vizijos Europoje krizės kontekste. Taigi, linkiu sėkmės. Herzlichen Dank. Der fehlende Rechtsrahmen behindert die Entwicklung. Das Ačiū. Iš esmės daug tiesą sakė, e, trukdo tik tai vystimuisi atitinkamos ryčių. Taigi, Angelika, dabar paskutinis žodis teikiu Jums. Ačiū. Aš norėčiau nuoširdžiai padėkoti už nuostabius žodžius poniai kolegiai Vikstrom. Iš tikrųjų, Jūs esate teisė, Jūs netgi vizionieriškai numatėte, kurgi mes einame ir kągi mes šiandien turime konkrečiai nuspręsti, kokios konkrečios priemonės mūsų laukia ir e, kas atsitiks per artimiausius metus ir kad mes turime vis dėlto sukurti tam tikrą teisinę struktūrą, kuri padėtų mūsų piliečiams vykdyti savo veiklą skaitmeninėje erdvėje ir bendroje skaitmeninėje rinkoje. Aš manau, kad atsižvelgiant į daugelį diskusijų, man atrodo tikrai labai neblogai, jau kas nors siūlo konkrečias priemonės. Iš esmės jūs pateikite ir konkrečių pakeitimų. Uh, juos atsižvelgsiu. Tačiau jau kas nors dar nori ką nors pasisakyti arba pateikti kokiu nors pastabų dėl e, mūsų nuomonės ir paspausti komisiją, kad kuo greičiau priimtų teisėkoros e, pasiūlymą, tai aš būčiau dėkinga, jog pateikėme tos pakeitimus ir aš manau, kad mes e, galėsime kuo, kuo greičiau aptarti šią nuomonę. Taigi, Pakeitimus galima teikti 20, iki 27 birželio dienos 12 valandos. Dabar 14.5 darbotvarkės punktas. Galima kaip vieną punktą aptarti šio darbotvarkės punkto. Čia kalbame apie viešuosius pirkimus. Ir panas Garganį yra pranešėję šio klausimo. Prašome. Prezidentė, jų <clears throat> mi report. Ačiū pirmininkė. Norėčiau grįžti prie tų diskusijų kurios įvyko prieš keletą savaičių. Na ir aš trumpai pristatysiu priežastis, kodėl mes svarstome šį klausimą. Atsižvelgiant tai, kad komisija ir taip jau yra nuveikusi nemažai, viešieji pirkimai prisidėjo kuriant vieningą rinką. Tai yra dažnai pasikartojanti tema Jeigu pažvelgtumėme į tai, kas vyksta didžiajame dvidešimtuke ir Europoje, visi siekia, kad būtų atnaujintas augimas, paskatintas augimas valstybėse narėse. Tačiau Europoje vyriausybės 18 procentų nuo BVP visoje Europoje skiria paslaugoms. Šio teisėkuros pasiūlymo tikslas yra atnaujinti veikiančius teisės aktus dėl viešųjų pirkimų, ypatingai kalbant apie vandens, vanden, vandens paslaugas, energetiką ir pašto paslaugas. Siekiant, kad būtų sustiprintas viešųjų pirkimų teisinis pagrindas, tai yra labai e, svarbu, kadangi ši, šios priemonės tikslas yra skatinti viešas ir privačias investicijas į viešųjų infrastruktūras ir strateginius projektus. Taigi, privalome, ko galima greičiau, supaprastinti viešųjų pirkimų procedūras ir surasti pusiausvyrą tarp prioritetų susijusių su biudžetu ir prioriteto, prioriteto kurio tikslas yra užtikrinti veiksmingas viešų pirkimų paslaugas. Kalbant apie transporto, pašto paslaugų įmonės, komunalinių paslaugų įmonės, jos turi veikti pagal tam tikrus principus ir tų principų negalime pamiršti. Reikalinga supaprastinta procedūra visiems ūkio subjektams, aišku, turime nepamiršti smulkių vidinių įmonių, taip pat turime siekti, kad būtų siekti paties geriausio rezultato ir užtikrinti tinkamą kokybės ir kainos santykį taip pat, kad lėšos būtų tvarkomos skaidriai ir veiksmingai. Tam reikalingos atitinkamos gairės, kurios ir atsispindi šiame dokumente. Mes turime siekti racionalaus rezultato, atsižvelgiant į mano jau paminėtus tikslus, turime deontologinius etikos klausimus aptarti, kurie egzistuoja valstybėse narėse. Jie turi atsispindėti šioje direktyvoje. Na ir taip yra dėl to, kad valstybėse narėse situacijos gan skiriasi. Į direktyvos projektą yra įtrauktos ir pašto paslaugos, tačiau nėra tinkamai atsižvelgiama į atitinkamus pokyčius, kurie vyko per pastaruosius keletą metų Europoje, ypatingai neatsižvelgiama į tai, kad šioje rinkoje suaktyvėjo konkurencija. 17 kitos direktyvos straipsnėje apie tai yra užsimenama. Tačiau mes turime labai nuosekliai išvelgti ir į precedento teisę. Taigi, jeigu šis sektorius nebūtų įtraukiamas, tuomet e, tai nebūtų paranku kon konkurencijos prasme. Aišku, reikia siūlyti visas alternatyvas, kad būtų užtikrinama sąžininga konkurencija ir kainų politika. Dabar grįžtant prie teisingumo teismo sprendimų. Kaip jie nustatė viešos teisės principą. Čia yra siekiama patenkinti atitinkamus poreikius ir tikrai nėra bandoma tenkinti konkrečios kažkokios tai įstaigos poreikius. Na ir tam tikrais atvejais kyla sunkumų dėl ūkio subjektų veiksmingumo. Ūkio subjektai turi būti visapusiškai įtraukiami. Ir taip pat turime užtikrinti konfidencialumo principą. Dabar yra privaloma turėti vieną nepriklausomą instituciją, kuri prižiūri šios direktyvos įgyvendinimo koordinavimą. Pagal 90 straipsnį yra tai numatyta bendruosiuose principuose. Na ir dabar aš pereisiu prie reikalo esmės. Aš siūlyčiau aptarti šį klausimą, kadangi mes, kaip Teisės reikalų komitetas, turime pateikti savo nuomonę. Taigi, turime, aišku, derinti veiksmus su atsakinguoju komitetu. Aš čia irgi pasiūlysiu keletą pakeitimų. Šešt, to konstatuojamoji dalis. Komisijos tekste ten yra teigiama, kad vertinimo rezultatai, pagal vertinimo rezultatus siūloma tam, tikra, tam tikrų paslaugų neįtraukti visapusišką apriepti į direktyvos taikymo sritį. Taigi, direktyva yra taikoma ir teisinėms paslaugoms, teismų paslaugoms pagal tam tikras valstybių narių tradicijas. E, tos paslaugos ne, ne visada yra įtraukiamos. Dabar antros straipsnio ketvirtasis punktas. Ten yra minimas viešos įstaigos, minim, įvardėjami viešos įstaigos bruožai, mes turime aiškiai juos įvardinti straip, antrojo straipsnio ketvirtojo dalyje. Tokia įstaiga yra steigiama su konkrečiu tikslu. Komisijos tekste yra teigiama, kad tokia įstaiga esant įprasniems rinkos sąlygoms gali patirti nuostolius savo veikloje. Kalbame apie nepramoninės, ne komercinius, nepramonės, nekomercinius bruožus, bet bendrus bruožus. Na ir aš grįšiu prie Teisingumo teismo sprendimo, kur yra nustatoma, kaip tokia vieša įstaiga gali būti įsteigiama pagal viešai teisę. Ir kokie yra jos ypatumai. Čia kalbame apie konkrečią veiklos sritį, kurią vykdo ši įstaiga. Antros straipsnio ketvirtoje dalyje yra minimas ir koordinavimas. Tai turėtų atsispindėti kitoje teksto dalyje. Antros straipsnio dešimtoji dalis. Mano vertinimu būtų pravartu štai ką padaryti kai yra tiekimo, apibrėžiamos tiekimo sutartys. Čia yra įmanomi keli sprendimai. Mes turime laikytis e, tam tikros teisinės drausmės, kai kalbame apie galimus, gal, kai kalbame apie daugybinius tiekėjus, o ne vieną tiekėją, tai reiškia, kad yra užtikrinamas racionalumas. Dešimtojo straipsnio penktasis pakeitimas, kur kalbama apie pašto paslaugas. Mano vertinimu nereiktų to įtraukti, nes atitinkamoje direktyvoje yra įtvirtinama konkurencija pašto paslaugų srityje. Na ir tai yra bendrųjų universaliųjų paslaugų tiekėjai. Mano vertinimu, pašto paslaugos ir taip yra gan plačiai liberalizuotos ir nereiktų jų įtraukti į šią direktyvą. Reiktų įtraukti kitas paslaugas į direktyvos taikymos rytį. 19 straipsnio šeštasis pakeitimas čia jeigu pažvelgtumėme į komisijos tekstą, kur kalbama apie sutaikinimo paslaugas, kaip jau sakiau anksčiau, aš įtraukčiau ir teisinės paslaugas, nes jos kaip ir nėra įtrauktos. Septintasis pakeitimas dėl sutartis e, suteikiančių įstaigų Komisija nustato tam tikrą laikotarpį. Aš manau, kad jis turėtų būti praplėstas iki šešerių metų. Vietoj keturių, ką siūlo komisija, turėtumėme siūlyti šešis metus. Aštuntasis pakeitimas. Čia yra nemažai įvairių variantų. Yra bendra problema. Tai yra teisinio iškumo problemos Taigi reikalinga konkreti nuostata, nustatant viršutinės kainų ribas. Pagal nacionalinius teisės aktus, bent jau Italijoje, yra numatomi konkretūs parametrai, kurių pagrindų galima užtikrinti efektyvumą. Viršutinė kainų riba nes, ne, neturėtų sudaryti daugiau nei šeštadalio tos galutinės kainos. Taip pat, kalbant apie kitus parametrus, jeigu yra pateikiama kiekvieno skelbimo elementų santrauka visomis oficialiomis kalbomis, kažin ar tai yra įmanoma, ar įmanoma to pasiekti, nes tai daug kainuoja, tam reikia daug laiko ir tai pakeičia ir pažeidžia teisinį iškumą. Dešimtasis straipsnis Ten teigiama, kad sutartį suteikianti institucija turi informuoti kiekvieną kandidatą apie tai, kas negavo šios sutarties. Kalba eina apie įvairius konkurso dalyvius. Jeigu ūkio subjektas to pareikalaus, tuomet jis turi gauti tokią informaciją, tai būtų dar papildoma našta tai institucijai. Ir aišku, čia pažeidžiamas konfidencialumo principas, dėl to aš išbraukčiau komisijos siūlomą tekstą. 11 pakeitimas. Dėl objektyvumo kriterijų, dėl ekonominio operatorių neįtraukimo. Siekiant teisinio ir ekonominio aiškumo, kai yra paskelbiamas konkurso laimėtojas, mes turėtumėme atlikti ir atitinkamą vertinimą. Tai yra ginčytinas. Tikslas yra padidinti ūkio subjekto atsakomybę. Ir tų, kurie vykdo konkursą atsakomybę. Tai yra dviejopa problema. Tai turėtų įvykti tik vieną kartą visos operacijos metu. 81 straipsnio antros dalies pakeitimas. aiškumo labui, aš manau, mes turėtumėme irgi pakoreguoti šį punktą. Valstybės narės gali numatyti ir taip toliau kad perkantysis subjektas. <clears throat> Aš manau, kad čia reiktų keisti tekstą ir e, atsisakyti žodžio gali. Valstybės narės numato, kad perkantysis subjektas ir taip toliau. Turime išvengti tokio teisinio, teisinės trinties ir sumažinti mokėjimo, nesugebėjimo sumokėti riziką. Tai turėtų būti privalomas reikalavimas tam, kad suprangovas sumokėtų tiesiogiai pagal konkurso sąlygas. 82 straipsnio pakeitimas. Kalba eina apie 5 procentus nuo pradinės sutarties kainos. Čia irgi nemanau, kad yra pakankamas reikalavimas, aš manau, kad tai turėtų būti ne, nei procentų, ne mažiau nei 10 procentų nuo pradinės sutarties kainos. Tokiu būdu palengvint, palengvintumėme žmon, visų gyvenimą. Dabar 14 pakeitimas. Žvelgiant į komisijos tekstą, ten teigiama, kad teikti perkantiesiems subjektams teisinės konsultacijas dėl viešųjų pirkimų taisyklių ir principų aiškinimo ir dėl viešųjų pirkimų taisyklių taikymo konkrečiais atvejais. Tam tikrais atvejais e, to reiktų atsisakyti, nes teisinės paslaugos kaip jau sakiau, nėra įtrauktos ir priklauso viskas nuo šalies galimybės elgtis pagal profesinės etikos reikalavimus. Ir tai jau patenka ir tai nepatenka į direktyvos taikymos rytį. 15 pakeitimas, kur kalbama apie stebi, stebinčios institucijos įgaliojimus. Komisijos tekste sako, kad sava iniciatyva teikiamos ataskaitos ir rekomendacijos. Aš manau, kad gairės turi būti rengiamos tik bendrą susidomėjimą keliančiais klausimais ir taip toliau. 16 pakeitimas dėl teisinių paslaugų jis vėlgi yra. Manau, kad čia reiktų atsisakyti tų teisinių ir ekonominių konsultacijų siekiant paslaugų liberalizavimo. Na, aš manau, kad aptariau visus klausimus e, pateiktais e, dėl pateiktų pasiūlymų. Kito pasiūlymo 18, 18 konstatuojamojo dalyje yra atsižvelgiama į tai, kad konkurencija bus, bus pateikta konkur, pakengta konkurencijai, jei nebus viešai paskelbtas konkursas tai turėtų būti daroma tik išskirtinėmis aplinkybėmis. Aš manau, kad reiktų naudoti žodį should. Turėtų būti naudojama. Taigi, pirmininkė, bendrai kalbant, aš manau, kad aptariau visus klausimus. Ir jeigu yra norinčių kažką dar pasiūlyti papildomai šalia mano pakeitimų, aš mielai juos primčiau, atsižvelgiant į nustatytus terminus. Dėkoju už dėmesį. Herzlichen Dank, Herr Kollege Koferati, bitte. Ačiū, panas Koferati. Grazie, prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Šiltai dėkoju, ponai Garganė, už jo puikų darbą. įdėmiai klausiausi jo pristatymo šiais labai sudėtingais klausimais dėl viešųjų pirkimų. Pasiūlyme, kaip ir viskas aiškiai išdėstyta, visi tikslai yra aiškus, tai aš gal tik tai keletą konkrečių pastabų išsakysiu. kas, mano manimo, gal turėtų būti kiek detaliau aptarta dėl subrangovų. Manau, kad tai yra viena iš lemiamų dalių. Manau, kad per visą pirkimų uh, grandinė, atsakomybė turi būti irgi paskirstita, kiekviena tos grandinės dalis turi prisimti savo atsakomybės dalį irgi, kad nebūtų kokio tai vakumo. Nes tokiame atsakomybės vakume, aišku, atsiranda galimybė piknaudžiauti. Žinoma, ta grandinė nėra begalinė, bet aš manau, kad gerai būtų nustatyti tam tikras ribas. atsakomybė galiotų. Kol kas tų nuostatų nėra, ypač jeigu eitų kalba apie visai nedidelės sutartis. Galbūt iš tikrųjų ne, ne visuomet būtų labai pagrista, kokia tai labai ilga grandinė, įvertinus patį konkurso objektą. Dabar dėl konkrečios priepties, dėl pavyzdžiui pašto paslaugų neįtraukimo. Kai kuriais atvejais šios sektoriaus privatizacija dar vyksta, kai kuri jau yra pasibaigusi. Būtų naudinga pagalvoti apie perinamojo laikotarpio taisyklės e, tiems atvejams, kur dar viskas keičiasi. Pašto paslaugų sektorius be abejo gyvena gan kintavomis e, sąlygomis. Ir reikia mm, tai turėti omenyje, bet aišku, dar yra ir kitų sektorių, kurie yra visai dar pradiniuose etapuose, tik tai žengia pirmosius žingsnelius. Taigi, manau, labai svarbu būtų pagalvoti apie tokius elementus, kad tie procesai baigtųsi sklandžiai. Dėl to, ką panas Garganis pasakė dėl teisinių paslaugų, ne visų visais atvejais mm, esu garantuotas dėl to, kas pasakė. Pavyzdžiui, jeigu kalbėtumėm apie tam tikrą veiklą, kuri daugiausia būtų vietinio pobūdžio, aišku, viskas pasiremtų pasitikėjimu tarp paslaugų teikėjo ir kliento teisinės tarnybos. Žinoma, reikia galvoti apie ateitį. Gal reikėtų daugiau standartizuoti tos procesus. turint omenyje, kokie skirtingi yra nacionaliniai procesai ir tuomet būtų panaikinta gal kažkiek tai ar įvertinta bent jau ta uh, E, rizika sėtina su teisinėmis tarnybomis, nes tikrai tai neturėtų būti vien tik tai nacionalinis e, vietos reikalas. Dabar dėl konkurso laimėtojo paskelbimo kriterijų. Aš vis tik tai galvoju, kad Pagrindinis dalykas, aišku, yra tinkamai įvertinti, pasiverti patį palankiausią ekonominę prasme pasiūlymą. Aš nesakau, kad e, vien tik tai kaina, kad, kad kaina yra nesvarbi, aišku, kaina yra svarbi, tačiau vien tik tai kainos kriterijus labai didelį rinkos iškraipimą lėmė per pasarosius bent jau keliarius metus. Uh, Taigi reikia galvoti ir apie kitus kriterijus, kad būtų išvengta tokios rizikos, pavyzdžiui, dėl, tarkim, sudiresuotų šalių gynimo, kolektyvinių sutarčių sąlygų ir taip toliau. Manau, kad labai svarbu būtų būtent tai įvardinti ekonomiškai palankiausias pasiūlymas žinoma, įvertinant kainą, bet ne vien tik tai kainą, nes tai nėra galbūt visais atvejais svarbiausias dalykas. Pats palankiausias pasiūlymas dar galėtų įtraukti ir pats naudingiausias pasiūlymas dar galėtų įvertinti ir socialinės įvairias sąlygas, įvertinti teises e, tų, kurie tą veiklą vykdo ir taip toliau. Uh, Nekarta teisingumo sistemos yra akcentuoti šitie klausimai. Ir dar viena pastaba. Dėl stebėsenos struktūros labai svarbu yra turėti stebėsenos instituciją, galbūt nebūtinai dabar labai griežtai apibriežti viską, tačiau labai svarbu, kad visi žinotų, kas ką daro, kad vėliau nekiltų kokiu tai uh, e, ginšu. Tai turi būti kažkokia tai institucija, kuri turėtų pakankamai tvirtą reputaciją, autoritetą, nes pažiūrėkime į viešųjų pirkimų pačią esmę. Tai yra labai platis rytis ir labai sudėtingas rytis. Taigi stebėsena turėtų būti, turėtų įvertinti ne vien tik tai geriausius santykius tarp konkurso laimėtojo ir perkančios organizacijos, bet taip pat reikia įvertinti visus papildomus elementus, kaip kad pavyzdžiui atsakomybės prisėmimą visose gran, gra, tos visos subrangovų grandinės dalyse ir taip toliau. Stebėsenos institucija turi turėti apčiuopiamų galių. Aišku, neturėtų nukirsti šakos, ant kurios sėdė į pati, neturėtų iškraipyti tų santykių tarp konkurso dalyvio ir perkančios organizacijos. Uh, Tie klausimai, aišku, turi būti išspręsti. Aš puikiai suvokiu, kokie čia slypi sunkumai, pavojai, kaip reikėtų nubrėžti tą teisinės atsakomybės ribą. Bet tas klausimas vis iškyla ir akivaizdu, kad yra problema dėl apibrėžčių, nes kai kurios apibrėžtis gal yra pernelyg miglotos ir tai, aišku, turės padarinių. Bet aš bendrai visą darbą vertinu labai pozityviai, aš pasistengsiu prisidėti savo pakeitimais prie to bendro rezultato. Uh, kad um, tos nedidelės pragelės, kurios galbūt dar yra likusios komiteto darbe, būtų užkaišytos. Ačiū, dabar aš pats save įtraukiau į kalbėtojų sąrašą, nes turiu kelias pastabas dėl pakeitimų. Ir e, būtent dėl tų e, pastabų, kurias pasakė panas Garganė. Šitas e, projektas iš esmės yra labai svarbus, nes akivaizdu, kad prieiga prie rinkos kad ir viešieji pirkimai turi būti užtikrinti ES. Jūs žinote, kad skaičiai susijęs su viešais pirkimais yra didžiuliai, viešieji pirkimai yra labai svarbus ir daugelį metų jie yra vykdomi ir e, svarbu, kad jie būtų vykdomi remiantis atitinkamais teisės aktais. Ir atitinkamą laikotarpį jie turėtų būti kontroliuojami, būtent e, ir priderinami prie besikeičiančios teisinės situacijos. Ir daugelis kolegų jau pasakė, kad e, vieš, viešųjų pirkumų teisė namuose iš esmės prieštarauja ES e, bendroms nuostatams. Nes e, įsivaizduokite, kiekvienoje valstybėje yra daugybė miestų, e, savivaldybių, kurios teigia, kad būtų labai brangu organizuoti tokius viešosius pirkimus, tokius konkursus. Ir bandoma sukurti tokį įspūdį, kad viskas, ką pasiūloma ES lygių dėl viešųjų pirkimų, iš tikrųjų yra beprasmiška ir didina biurokratiją. O dabar, atsižvelgiant į tai, kas, ką pasiūlė komisija, iš tiesų mes turime atidžiai išnagrinėti ir kritiškai kontroliuoti. Aš labai dėkingas ponui Garganiui, kad jisai patikė e, kelis punktus ir pastabas dėl tų viešųjų pirkimo. Aš, aš norėčiau dabar e, dėl tos teisinių konsultacijų, teisinių paslaugų šiek tiek pasakyti. Iš tiesmės tai yra e, tos teisinės paslaugos teikiamas e, patikėjimo teisė. Tai būtent jos pasitikėjimo reikalas. Žinoma, bet yra ir tam tikri objektyvūs kriterijai, kai teikiamas teisinės paslaugos. Turi būti kompetitinga institucija, kompetitingas advokatas arba konsultantas, sukūrima konfidenciali atmosfera. Uh, ir taip toliau. Ir jeigu konkurso metu kažkas nepavyksta, ir jeigu, e, pavyzdžiui, e, savivaldybės e, administratorius negali prašyti tokių paslaugų suteikti, sakykime, advokato arba negali tokių teisinių paslaugų gauti, tada, kaip žinote, neįvyksta nei konkursas, nei, nei pasiekiama rezultato. Uh, Ir todėl iš esmės praktiškai bent jau tų tesnių paslaugų net neverta įtraukti į dabartinę direktyvą. Žinoma, yra didžiuliai projektai, dėl kurių skelbiamas konkursas, kur, pavyzdžiui, teisinės paslaugos yra teikiamas. Ir, sakykime, tos paslaugos kartais tampa brangesnės, negu yra numatyta didžiausia riba tokiams paslaugoms. Ir, e, pavyzdžiui, kartais net gali taip atsitikti, kad, e, sakykime, advokato paslaugos yra tokios sudėtingos ir tiek jų yra daug, kad netgi reikia teisinio konsultanto, kad padėtų susigauti e, būtent, kaip turi būti teikiamas tas pirmojo advokato paslaugos. Tai, žinote, tai, tai yra labai jau sudėtinga situacija susidaro. Aš manau, kad tai būtų jau sunku paaiškinti mūsų mokesčių mokėtojams, kodėlgi vis dėlto tiek reikia pastangų ir išlaidų. Kitas dalykas e, tai, tai yra bankroto teisė. E, iš esmės, pavyzdžiui, įsivaizduokite, jeigu e, rytoj bankrutuos didžiulė įmonė ir jiems reikia pagal bankroto teisę teisinių paslaugų, tačiau pagal dabartinės taisyklės neįmanoma greitai e, suorganizuoti arba suteikti tokių paslaugų. Todėl tos teisinės paslaugos netenka prasmės ir įmonė bankrutos, nes negaus greitų laikų teisinės e, konsultacijos. Aš manau, kad ateityje tokios teisinės paslaugos turėtų būti teikiamos vienos agentūros, kuri būtų nacionalinė, įsteigta specialiai tam tikslui. Ir jokia iš esmės e, agentūra e, net e, negalėtų iš esmės suteikti, suteikti tokių paslaugų, nesvarbu, kokio dydžio yra tas projektas, E, nes e, netgi didžiausia agentūra negali, sakykime, dideliam projektui suteikti tiek paslaugų, kad būtų e, patenkintos visos, visos reikmės teisinio konsultavimo. Tuo užsima paprastai didžiulės advokato kontoros, o čia agentūra tikrai neperims jų darbo. Todėl aš manau, kad teisinės paslaugos vis dėlto praktiškai, praktinių požiūrį neturėtų būti įtrauktos į šitą direktyvą. Dar vienas dalykas, kodėlgi išbrauktos yra viešbučio paslaugos arba apgyvenimo paslaugos. Įsivaizduokite, pra, praktiškai vyksta didžiulė konferencija Düsseldorfe, pavyzdžiui, mano gimtajame mieste. Ir a, paskelbiamas konkursas, a, a, sakykime, Ir laimė šitą konkursą, pavyzdžiui, viešbutis Bruselėje. E, taigi, kaip aš galėsiu apgyveninti Bruselėje tos žmonės, nors uh, pats renginys vyksta Düsseldorfe. Jie važinės kiekvieną dieną. Ne, tai yra neįmanoma. Tai, tai, tai praktiškai tikrai negyvenamas dalykas. Todėl aš sakyčiau, kad komisija pasvarstytų šio klausimu ir paaiškintų, kad e, vis dėlto net, netgi mm, paprastas parlamentaras galėtų suprasti, kaip vis dėlto vyksta tie viešieji projektai. Dabar norėčiau paprašyti komisijos tavo pasisakyti. Atsiprašau už vėlavimą, aš nesupratau, kad e, jau iš karto reikia komentuoti. Taigi, yra čia įvairių dalykų, ką būtų galima pridurti dėl šių paslaugų. Pavyzdžiui, jeigu yra įmanomas tik tai vienas paslaugų teikėjas, tai jau yra taikomas išimtis. Toliau kas gali būti ir, ir kaip būna praktiniam gyvenime, pavyzdžiui, jeigu yra mm, susitarimas dėl paslaugų teikimo keliose valstybėse. Čia konkurencija gali būti užtikrinama per skirtingas per e, skirtingas viešbučių grandinės, viešbučių tinklus Europoje. Čia didelės paslapties neatskleisiu jum, pasakydamas, kad aišku, jau taryboje vyksta pakankamai intensyvios diskusijos šio klausimu, bet jei leistumėt du tris kitus dalykus paminėčiau dėl pranešimo, kas mus pakankamai neramina. Pavyzdžiui, pirmas dalykas, tai, kad siūloma panaikinti reikalavimą skelbti pranež... kvietimus dalyvauti konkursai kitomis kalbomis. Uh, Ir e, noriu pasakyti, kad tokia praktika tikrai e, vyk, taikoma keliarius metus ir čia tikrai kaina nėra labai didelė to vertimo, kad būtų galima naudoti ir kelias kitas kalbas, kaip nomenklatūrai nustatyta. Prielaida daroma tokia, kad kai yra teikiama, e, skelbiama apie konkursą, kurio tikslas yra sukurti didesnę konkurenciją rinkoje, tai kaip įmanoma to tikslo pasiekti, jeigu neįmanoma, pavyzdžiui, pas to skelbimo perskaityti, tarkim, 20 ar 22 kalbomis. Dabar dėl pašto sektoriaus. Taip buvo išimčių prašymų, mes išanalizavome situaciją dėl konkurencijos e, įvairiose valstybėse narėse. Uh, ir galime daryti išvadą, kad taip vyksta liberalizavimo procesas, jis dar vyksta, tačiau tai automatiškai dar negarantuoja pakankamo konkurencijos lygio visur ir visose paslaugose. Taigi dar būtų per anksti visiškai a, išimti šį sektorių iš taikymos ryties, turint omenyje tai, kad a, pernamai laikotarpio tvarka, ko panas Koferatė norėtų, egzistuoja būtent tam, kad būtų galima atsižvelgti į konkurencijos taisyklių perkelimo lygį vienoje ar kitoje valstybė narėje ir pritaikyti, pažiūrėjau, 30 straipsnio numatytas išimtis prireikus. Ir dar porą pastabų, jeigu leistumėt pirmininkę. Pirma pastaba būtų dėl solidarios e, atsakomybės pagrindinių verslininkų ir rangovų. Iš principo, tai yra labai svarbus dalykas. Tačiau čia reikia būti labai atidiems, kadangi gali būti sukurtos neįveikiamos kliūtis e, mažoms ir vidutinėms įmonėms dalyvauti nes mažos įmonės, kurios dalyvauja, pavyzdžiui, tame projekte ir atlieka kokį darbą už 100 eurų, irgi turės prisimti solidariai atsakomybę už visą projektą, kurio vertė gal yra keli šimtai tūkstančių eurų. Tai ko reikia turėti omenyje, kad tą įmonę reikės ir draudimo, draudimo polisą įsigyti ir taip toliau. Uh, tai gali būti neįveikiama kliūtis jom. Ir paskutinė pastaba, reikėtų kiek įmanoma pasistengti pasirūpinti, kad pakeitimai būtų e, lygiai grečiai teikiami abiems pasiūlymams naujausios pranešimo versijos, tačiau toje versijoje, kurią aš turiu, pavyzdžiui, yra keičiama viešojo sektoriaus organizacijų savoka, tačiau kietame pasiūlyme nėra tokio pakeitimo teikiama, tai bus tikrai teisinis netikrumas sukurtas. Ačiū. Pabaigai ponas Garganė dar apibendrins diskusijas. Ačiū pirmininkė. Kaip visuomet esu pasirengęs e, aptarti visus klausimus. E, vis, labai dėkoju už visas pastabas ir jas tikrai atsižvelgsiu. Dėl paskutinės pastabos. Paprasčiausiai norėčiau pasakyti, kad pakeitimus reikia svarstyti paraleliai ir koordinuotai. ponas Koferati, visi kiti. Kalbėjo apie tą bendrą pagrindinę atsakomybę. Komisijos atstovas irgi teisingai pažymėjo, kad smulkios vidutinės įmonės gali čia susidurti su sunkumais. Jeigu nustatysime, kad mokėjimai yra daromi tiesiogiai, už kiekvieną sutarties elementą. Tuomet, jeigu tame konkurse įtraukiamos ir smulkios vidutinės įmonės, tuomet joms uždedama irgi tokia per didelė atsakomybė. Na, o santraukos publikavimas visomis oficialiosiomis kalbomis. Tiesiog dėl teisinio iškumo numatytas yra toks reikalavimas, tai yra techninis ir, ir mokslinis klausimas. Aišku, tai bus susijęs su tam tikromis išlaidomis. Komisija klausė, ar tai yra įmanoma. Na, aš nesigilinsiu per dėm daug į šį klausimą, tiesiog e, kalbu apie kaštų racionalizavimą. Uh, Na, o dėl pašto paslaugų. Aš norėčiau irgi pritarti tam perinamojo laikotarpio susitarimui, perinamojo laikotarpio režimui, ką siūlė ir ponas Koferatis. Pašto paslaugos yra liberalizuojamos ir Italijoje, ir kitur, kartais tas liberalizavimas net per didelis. Ir tai reiškia, kad europiniu mastu mums reikalingi konkretūs teisės aktai, kurie dar nėra parengti. Na, aišku, reikia sutelkti visas paėgas, pa paieškoti, ką čia būtų galima padaryti. Uh, Na ir dar asmeniškai norėčiau pasakyti, kad e, aš e, pats daug dirbau teisinių paslaugų srityje ir ponė Koferatė, tai nėra vien tik tai nacionalinių sistemų pakoregavimas, kalbant apie europinį lygmenį ir pasitikėjimą tarp tiekėjo ir kliento. Tai kažina ir patenka į direktyvos taikymos rytį. Ir galbūt geriau būtų tokius dalykus uh, aptarti kitoje vietoje. Dabar e, sutarties, konkurso sutarties suteikimo procedūra ir pats e, palankiausias pasiūlymas. Aišku, viskas neturėtų priklausyti nu, vien tik tai nuo asmeninių dviejų šalių santykių. Turime išsiaiškinti, kokius įgaliojimus čia turėtų stebėsenos institucija kai mes e, daugiau gilinsimės e, tam, kad būtų padarytos teisingos išvados. Taip pat dar buvo pasakyta, kad e, reikia na, bendrai pažvelgti į šią situaciją, nes direktyva turės įtakos ir daugeliu kitų dalykų, augimo perspektyvoms ir galimybėms ir, ir panašiai. Jeigu bus, pavyzdžiui, toksai europinis, visą europinis konkursas skelbiamas. Tuomet, aišku, čia reikia numatyti ir nemažai lankstumo. Viešbučių paslaugos. Aš apie jas dar daugiau pamastysiu. Europos komisijos atstovas pateikė daugiau paaiškinimų, tačiau aišku, reikia labiau pasigilinti į šią problematiką. Taigi ačiū už visas pastabas. Man atrodo, kad aš į visas jas sureagavau ir atsakiau į klausimus. Atsižvelgiau visas tas pastabas ir dabar persime į treč, trečiąjį etapą. Dabar jau tokios labiau apčiuopiamos diskusijos prasidės veiksmų derinimas su atsakingoju komitetu, aišku, tai yra labai naudinga ir svarbu. Aš E, aptariau tuos pakeitimus, kurie yra mažiau aiškus. Pažiūrėsime, ką pasiūlys atsakingasis komitetas, kokių pakeitimų pasiūlys jie. Ačiū pakeitimus. Galima pakeiti birželio 25 dienos, o dabar 18-19 darbo tvarkės punktai. Kolegos mes savas pranešimai. Köszönöm, elnök úr. Két héten Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš dvi savaitės aš jums e, jau pranešiau, kad Europos inovacijos technologijos institutas e, yra būtent e, kūriamas ir patekiau kelias nuomonės, kuriuose jau patvirtinau kad e, šios nuomonės sutampa su mūsų ankstesniais pasiūlymais. Aš manau, kad e, šitą temą jau, jau išsamei išnagrinėta, mes nebeturime gilintis vėl į ją. Mes turime iškelti tik tai kelis klausimus, kurie turėtų būti e, svarbus pranešimui. Kelis punktus tik tai paminėsiu. Pirmoji tai yra, pirmas yra bandomasis etapas, tai jis jau baigėsi, Taip, būtent tai, tai yra trikampis universiteto, mokslinio tyrimų centrų ir e, įmonių sudarytas. E, ir mes iš esmės turėtume remti tokį trikampį ir bendradarbiavimą šių institucijų. Taigi, ką mes turėtume pagerinti šiuo atveju? Būtent, kad šiame žinių pasidalymo trikampyje dalyvautų kuo daugiau įmonių ir įstaigų, ir kad dalyvautų, sakykime, um, e, kuo daugiau mažų vidutinių įmonių, kad mažos vidutinės įmonės turėtų geresnę prieigą prie rinkos, e, kad e, šis procesas būtų skaidresnis ir kad veiksmingiau veiktų šitas institutas būtent, e, kad ES institucijos ir šio instituto vadovybė galėtų geriau bendradarbiauti ir veiksmingiau bendradarbiauti. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad mes e, e, turėtume apsaugoti intelektinės nusavybės teisės ir keisis gerąją praktiką tarp valstybių narių. Ir kad valstybės narės sužinotų daugiau apie vieną kitos patirtį. Dar norėčiau pasakyti, kad intelektinės nusavybės teisės įtrė komitete nebūtinai e, sulaukia didelio e, susižavėjimo. Tai būtent jos ten nebuvo taip iškeltos į pirmą planą, kaip mes norėtume. Bet mes manome, kad e, vis dėlto pranešime turėtų atsispindėti intelektinės nusavybės, intelektinių nusavybių teisė apsauga. Nes tai yra vienas svarbiausių mūsų teisės elementų. Uh, kad ateityje būtent tos teisės būtų geriau apsaugotos. Ir tokiu atveju institutas prisima labai svarbu vaidmenį apsaugodamas šias teisės. Kaip tai atrodys ateityje, dar pamatysime. Birželio 21 diena e, yra paskutinė diena, kai galima teikti pakeitimus. Ačiū e, kolegai Berlinger ir panė Taylor. Aš pritariu tam, ką sako, pasakė pranešėjas. Ir norėčiau bendro pabudžio pastabą išsakyti. Tai yra politiškai aktualus klausimas. Na, mes aptarnėjome tokius labiau nutolusius nuo mūsų kompetencijų srities klausimus. ITRE komis, komisija paskelbs komunikatą dėl mokslo tyrimų Europoje ir ITRE komitetas jį svarstys. Ir, na ir kalbant apie mokslinius tyrimus, taigi kokia yra situacija. Europos inovacijos ir technologijos yra labai svarbu, tačiau e, panašu, kad nenorima to proceso paversti europiniu. Tas pas pasakytina apie pardavimų teisę. Vėlgi nėra norima pirkimų teisę padaryti europinio masto. Amerikiečiai sakom, mes, na, kvailai elgiamės, mes nevieningai elgiamės. Ir dabar esant kriziai, tai turi įtakos daugybei klausimų, kuriuos mes dabar ir aptarinėjame. Ir mes svarstome tai kaip, svarstome tai kaip, lyg tai būtų atskiri klausimai, tačiau viskas pasikeitė per penkerius dešimt metų Europa atsidūrė kryškelė, mes net nežinome, kur pasukti. Taigi inovacijų technologijų klausimas ir mokslinio tyrimų tarybos klausimas. Įrodo, kad yra 27 Europoje mokslinio tyrimų institutai, yra nacionaliniai mokslo fondai. Taigi mes per pastarosius dešimtmečius žengėme atgal, nesame pasauliniu mastu lyderis, lyderiai technologijų mokslinių tyrimų srityje. Na, o kalbant apie naujų technologijų kūrimą, mes esame atsilikėliai. Europos mokslinio tyrimų erdvė, technologijų erdvė Buvo kaip ir įsteigtos institucijos jau prieš dešimt metų, bet pažangos buvo pasiekta nedaug. Taigi turime to nepamiršti, nes esame politinė institucija ir negalime neatsižvelgti į tos, tas problemas. Pane Taylor, turiu keletą pastabų. Aš manau, kad kolegos pranešimai yra labai geri. Turiu keletą pastabų ir keletą klausimų, gal tai susiję ir su vertimo problematika. Tame pakeitime, kur jūs siūlote dėl du, antro straipsnio antro punkto antros dalies, kur kalbame apie dalyvavimą, valstybių narių dalyvavimą, ar tai yra lygus, lygiavertiškas dalyvavimas, ar uh, E, čia gali dalyvauti tiek valstybių narių, kiek, kiek nori. Gal čia yra irgi vertimo problema. Ir dar vienas klausimas. Dėl priedo vieno punkt, pirmo punkto 11 popunktis. Jūs kalbėjote apie tai, kad e, KIC turėtų mobilizuoti investicijas. Ar jūs manote, kad būtų naudinga trečio sektoriaus institucijas irgi įtraukti, nes mokslo srityje yra institucijos, kurios, na, kaip ir nėra verslo įstaigos, bet jos irgi teikia finansavimą. Ačiū. Ačiū, kolegė Mišaras. Ačiū. Norėčiau padėkoti kolegams už pastabas. Sutinku su kolega Belingeriu iš tikrųjų didžiausias problemas ne tik tai mokslinio tyrimo ir e, vystimosi srityse yra tai, kad mes esame susiskaldę. Mes turime daug daugybę skirtingų mokslinio tyrimo institutų, mūsų moksliniai tyrimai yra diversifikuoti ir tai žinoma kainuoja daug daugiau, nes mes neišnaudojame sinergijos ir bendratarpiavimą. Aš pats jau 30 metų dirbau mokslinio tyrimų srityje ir puikiai žinau, kokios yra ten problemas. Taigi šitas institutas ir jo veikla ir jo naudojamos technologijos turėtų padėti suvienyti mūsų jėgas. Tačiau tai dar nereiškia, kad mes atkreipsime daugiausiai dėmesį į kompetenciją arba kokybę, nes visi mano, kad šita kompetencija arba kokybė yra tai, kas jiems yra svarbiausia. Kiekvienas įsivaizduoja vis kitus dalykus, išgirdę šią apibriešti kompetenciją. Aš manau, kad mes turėtume dabar pamažu eiti prie a, galutinių rezultatų ir šios mažos vidutinės įmonės turėtų padėti mums pasiekti tų didžiųjų rezultatų, nes jūs puikiai žino situaciją mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje. Dabar dėl a, 2, 2, vieno punkto, čia kolegė uždavė klausimą. Aš manau, kad iš tikrųjų čia gal tikrai vertimo klaida, čia parašyta gal netaip teisingai. Mes, mes norime įtraukti valstybės narės į šį darbą. Yra daugybė valstybių narių, kurios nedalyvauja šio instituto veikloje. Nes pati sistema yra tokia, kad didžiausias dėmesys kreipiamas į kompetenciją ir į kokybę. Ir daugybė universitetų lieka nuo šalyje, jų darbą tiesiog nekreipiama dėmesio tokiu atveju, nes, jie, nes jų mokslinė veikla nėra pagrista kompetencija. Ir mes norime, kad e, tie universitetai įsitrauktų į šitas e, žinių ir inovacijų bendryjas. Dar manau, kad e, dėl kitų pastabų galėsime aptarti pakeitimus. Ir kolega Masep dar norėjo pasisakyti. Atsiprašau, pirmininkė, atsiprašau ir pranešėjo, bet aš tiesiog norėjau pasakyti, kad mano manimu yra labai svarbu, kad ponas Masaros akcentuoja IPR, bet kadangi ITRE komitetas tai pražiūrėjo ir aš manau, kad yra tinkamas kelias ir aš žinau apie kaip masto ponas Masaras kitame kontekste. 21. Taigi dabar pakeitimus galite pakeiti, teikti pakeitimus iki e, birželio 21 dienos. Periname prie 17 e, punkto. Pane Rodbirant, jums žodis. Ačiū, pane pirmininkė. Savo pranešimu apie pareigūnų statutą aš e, pateikiau iš esmės ir nuomonę dėl pranešimo, kurį rengia ir kitas atsakingas komitetas. Vienu, vienu įpų vadinasi, apsėdau dvi kėdės ir pateikiau nuomonę, kuri tinka dviems rytiems. Mano nuomonė susijusi yra su teisingumo programa 2014-2020 metais Ir panas Luidžio Berlingeris yra pranešėjas ir koordinatorius šio klausimo. Ir penktas skyrius taip pat yra minimas mano nuomonėje. Tai būtent čia kalba apie administracijos išlaidas. Dabar teisingumo programa 2014-2020 metais. Aš iš esmės pritariu toms idėjoms, ką jau pasakė ponas Berlingeris, kad, kad teisingumo erdvė turi būti plečiama, teisės aktai tinkamai, kuriami atitinkamos finansinės lėšos turėtų būti skiriamos e, tam, kad piliečiams būtų užtikrintos jų vienodos teisės ir būtų rengiami veiksmingi teisės aktai. Ir kad, žinoma, e, teisėkuros veiksmai ir veikla būtų e, atinkamai finansuojami teisingumo erdvės kūrimo struktūroje ir atitinkamos problemos sprendžiamos. Tai aš e, nurodžiau ir taip patikiu pasiūlymus, kaip mes galėtume pasiekti e, iškeltų tikslų. Tam reikės 5 procentais padidinti atitinkamus finansinius asignavimus. Galbūt kolega Berlingeris e, dar papildys mane. Mm, e, e, iš esmės, jeigu aš ką pamiršau, gal jisai papildys. Ir žinoma, galima teikti pakeitimus. Dabar dėl penkto skyriaus, kuris yra susijęs su pareigūno statutu, čia administravimo išlaidos. Aš iš esmės atkreipiu dėmesį į tai, ką mes nusprendėme dėl pranešimo ir atitinkamas politinis turinys atsispindi mano nuomonėje. Žinoma, aš suprantu, kad reikia taupyti krizės akivaizdoje, tačiau aš atkreipiu dėmesį ir tai, kad turėtų būti pusiausvė ir išlaikyta tarp administracijos išlaidų, taupimo ir tarp veiksmingo administracijos institucijų veikimo. Čia e, ir diskusijoje dėl e, pareigūnų statuto aš e, jau pasakiau, kad norėčiau atmesti tą metodą kai visiems yra vienodai, tai yra visoms institucijoms vienodai nupjaunamas tam tikros išlaidos, sakykime, kad atleidžiant darbuotojus arba kitoms reikmėms. Aš manau, kad institucijos jos pačios nusprendžia, kokių darbuotojų jiems nereikia, kokia, kokia veikla jiems nėra tokia reikalinga. Todėl aš manau, kad pačios institucijos turi pasakyti, kur turi būti taupoma kur e, gali sutaupyti atitinkamų lėšų. Ir jų, jų veiklą mes neturime kištis. Aš atkreipiu dėmesį į tai, kad e, mes turime pamiršti, kad 2004 metais jau buvo atlikta kinok reforma, valstybės tarnybos reforma ir buvo sutaupyta 3 milijardai eurų. O iki 2020 metų bus sutaupyta dar maždaug 5 milijardai eurų. Aš taip pat atkreipiu dėmesį į tai, aš čia pasidariau, norėčiau pasidaryti, ar yra kolegų, kurie nagrinėja šią temą. Taigi aš taip pat atkreipiu dėmesį į tai, kad administracinės išlaidos, visos ES administracinės išlaidos sudaro tik tai 5,8 procentus e, daugiametinės finansinės perspektyvos 7-13 metų. Tai yra 5,8 procentai yra e, kolegių norėčiau pabrėžti, kurios televizijoje teigia, kad tos administracinės išlaidos sudaro 40 ar 50 procentų daugiametės finansinės perspektyvos biudžeto. Iš tikrųjų, tokie teiginiai yra klaidinantis ir žalingi, nes visuomenė dabar klausia, kągi mes veikiame su tomis administracinėmis išlaidomis. O iš tiesų tos išlaidos sudaro tik tai 5,8 procentus. Galbūt e, kolegos galėtų e, vis dėlto valstybėse narėse e, patikslinti, kad tos administracinės išlaidos sudaro tik tai maždaug 1 procentą ES bendro vidaus produkto. Tai yra nedaug. Nes tokiu atveju, kaip matome, su tokiamis mažomis išlaidomis mes galime užtikrinti veiksmingą institucijų funkcionavimą pažiūrėkite į valstybės narės, į jų sostinės, pamatysime, kad iš esmės jos išleidžia daug daugiau administracinėms išlaidoms negu ES. Ir tos kolegės, kurios teigia televizijoje, kad ES iš esmės kalba apie taupimą, tačiau išlaidauja, jos yra neteigios. Jos apskritai savo valstybėse narėse būtent taip ir elgesi. Skelbia apie taupimą, bet išlaidauja ne pagal išgalės. Aš norėčiau dar kartą atkreipti dėmesį į tai, kad, kad daugmetėse finansinėse programuose, kai mes jas aptarėme, kalbame apie 14-20 metų finansinę programą. Ir aš manau, kad mes neturėtume savęs per daug riboti ir nustatyti per daug griežtus mm, apribojimus būtent e, ateities finansiniai programai, nes mes surišime savo rankas. Mano valstybėje narėje e, pastaruoju metu ekonomika tikrai pagerėjo, todėl aš manau, į tai reikia atsižvelgti į faktinę situaciją ir pagal tai planuoti išlaidas. Ir aš manau, kad ES iš tikrųjų dabar krizės laikotarpiu turėtų atkreipti didesnį dėmesį į tai, kad reikia veiksmingos valstybinės tarnybos, kad valstybių narių piliečiai iš kuo daugiau valstybių narių m, mm, turėtų dirbti valstybinėje tarnyboje ES, žinoma, atsižvelgti ir šių pus, ryčių pusiausvyrą ir į kvalifikaciją darbuotojo. Ir taip pat aš nepritariu tokiamis e, priemonėms, kurios pažeidžia pareigūnų teisinę padėtį. Uh, pagrindinių teisų požiūrių arba e, e, pažydžia pagrindinius sąjungos teisės principus ir socialinio teisingumo principą ir kelia pavojų tinkamam ES administracijos e, veikimui, jei vykdant savo misiją tarnauti piliečiams ar sąjungai. Taigi, kaip sakau, tai yra nuomonė, kuri atspindi mūsų diskusijas komitete ir mūsų diskusijas su šešėliniais pranešėjais taip pat e, dėrybose. Aš žinau, kad e, šeš, šešėlinis e, pranešėjas bus tas pats ir aptariant pareigūnų statutą. Aš žinau, kad tai yra puikus ekspertai, visi šešėliniai pranešėjai ir ponė Peltazarė, ponė Vikstrom, ponė Lichtenberger ir ponas Peroni. Manau, kad jie yra tikrai puikus to reikalo žinovai. Tai, tai va, tiek ilgai kalbėjau, šiek tiek emocingai kalbėjau ir e, vis dėlto tikiuosi, kad e, ši, ši nuomonė bus aptarta ir priimta taip pat veiksmingai kaip ir kitos ankstesnės. Ačiū, e, kolegė Baltazarė. Prezidentė, jo, esendo rela. Ačiū, pirmininkė. Negi esu šešėlinis pranešęs, tai kalbėsiu daug trumpiau. Pritariu pranešėjo požiūriui nuomonės projekte. E, pritariu tam, kad e, akivaizdžiai reikia ir įstatymus taikyti, ir, ir užtikrinti, kad tikrai būtų sukurta europinė teisingumo erdvė mūsų piliečiams. E, labai džiaugiuosi pranešėjo nuoseklių požiūrių pastangomis uh, pasiekti tikslo, kad būtų ir, ir atitinkamos lėšos numatytos e, teisininkų apmokymui. Labai svarbu yra stiprinti taip pat ir teisininkų bendradarbiavimą tiek civilinės, tiek baudžiamosios teisės rytyje ir aišku, tai žengtų kuojant su, su pažanga kitose srityse ir turėtumėm daug geresnę teisinę bazę Europoje. Uh, Žinoma, reikia galvoti apie geresnį e, Europos teisininkų mokymą, kad jie geriau išmanytų europinį požiūrį, europinius teisės aktus. Ir manau, kad reikėtų stengtis mažinti biurokratiją, ypač mažoms vidutinėms įmonėms. Uh, tą naštą reikia lengvinti ir, aišku, tam reikia galvoti apie geresnius teisės aktus ir tinkamai pritaikytas specifinės programas, kad MVI palengvėtų sąlygos šioje srityje, kad jos galėtų lengviau pasinaudoti Europinės teisės aktais. Dar vienas labai svarbus dalykas tai yra administracinės išlaidos. kaip ir dėl civilinių klausimų reikėtų galvoti, kaip čia mm, tų tikslų pasiekti ir, ir kaip tada reikėtų daryti su taryba. Kol kas mes turime pasikliauti tik gandais, o tai tikrai mūsų abejonių neišsklaido. Žinoma, reikia nepamiršti ir dabartinio ekonominio klimato yra aišku ir atitinkamų nuostatų patvirtintų dėl valstybės tarnybos, dėl ankstyvo išėjimo ir taip toliau. Yra nemažai toje srityje padaryta valstybės tarnybos padėtį priderinant prie dabartinio ekonominio klimato, bet aišku, reikia turėti omenyje, kad mums reikalinga tokia valstybės tarnyba, kuri būtų kvalifikuota, gerai veiktų, mm, turėtų visus, visas reikalingas teisinės kompetencijas, galėtų užtikrinti sklandų mūsų darbą. Ir Ragman Dagmarot Berint apie tai kalba ir, ir 55 tūkstančiai valstybės tarny, tarnautojų dirba Europos institucijose, tai yra apie 3 procentai, tai yra maždaug tiek, kiek Paryžiaus e, viešo sektoriaus administracijos įstaigose. Taigi 55 tūkstančiai darbuotojų. Reikia turėti omenyje du dalykus. Reikia užtikrinti, jog uh, Europos valstybės pareigūnai būtų tikrai labai aukšto lygio. Aišku, tai labai sunku užtikrinti, to, to pasiekti tokiame sudėtingame ekonominėje klimate, bet aš manau, kad Dagmar puikiai padarė tai ir aš dar gal vėliau pakomentuosiu tai. Luigi Bellinger. Ačiū, Dagmar, už jos darbą. Tikrai jie atliko didžiulį darbą norėčiau labai aiškiai paremti jūsų Dagmar liniją. Čia jūs labai aiškiai poziciją išdėstė dėl daugiametės finansinės programos Aš esu pranešęs dėl e, septynių metų programos, e, dėl e, teisinių klausimų, tai yra jūri kompetencijos rytis, aišku, ir aš apie tai jau kalbėjau anksčiau šiandien. Dagmar nuomonė yra sudėti tie dalykai, kurios komitete uh, greitai aptarinėsime, tai yra septynių metų programa, finansiškai strateginės svarbos programa. Mano nuomonė reikėtų, kad visame parlamente būtų mastoma tinkama linkme, ypač šiame komitete, kaip Dagmar viską ir čia surašė, kad uh, turėtume omenyje, kokia Europa bus po septynių metų. Negalime dirbti tik tai galvodami apie šią dieną. Negalime apsiriboti vien tik tai e, artimiausios ateities poreikiais, vien tik tai subsidiarumas, valstybių skirtingos tradicijos ir viskas. Aišku, tai labai gražu, labai gerai, tačiau turime galvoti apie europietiškumą ir tikrai turime stipriau judėti tą kryptimį, kitaip, kaip Italijos ministras pirmininkas nesiniai pasakė, atsidursime prie bedugnės krašto tuoj. Aišku, Europa pergyvena beprecedentį laikmetį, bet man atrodo, kad ne viskas mūsų šiandienos darbe aiškiai atspindi tai. Šiandien mes turime nelėtinti greitį, o didinti greitį. Būtent tai ir norėčiau pasakyti. Turime 27 skirtingas teisinės sistemas bendroje rinkoje. Aišku, negalime visų tradicijų staiga nubraukti. Reikia teri, turėti ir, ir tas teritorinius aspektus galvoje, reikia tvirtai remtis kojomis į žemę, būti realistais, tačiau reikia turėti omenyje, kad reikia spartinti procesus ir Kolegė labai teisingai čia viską pasakė. Kaip ir kolega Baltazar. Labai dažnai um, piktinamės biurokratiją Europoje, tačiau ne visuomet um, yra viskas teisingai nušviečiama. Pavyzdžiui, jūs palyginote tą valstybės tarnybą su Paryžiaus administracija. Bet pavyzdžiui, ir jeigu palyginsime mano valstybę, tai gal išlaidos desnės nei visos Europos. Tai gal ne visuomet reikia tik tai piktintis visko, ne, ne, ne visuomet reikia tik burnoti. Uh, reikia įvertinti realiai situaciją ir mūsų komitetas turi visas aiškės administracinės procedūras nustatytas komisijos. Vicepirmininkas pas, išdėstė aiškės mintis dėl Europos ir taip atrodo, tarsi mes esam nerealistiškai nusiteikę, tarsi mes netvirtai stovime ant žemės. Aš manau, kad viską reikia vertinti tinkamai. Oj, mikrofonen var inte på. Jag ber om ursäkt. Tack till dig Dagmar som en gång till tar tag i en... Pamiršau mikrofoną įsijungti. Ačiū Dagmar tau dar kartą. Uh, Vėlgi kalbam apie labai sudėtingą klausimą ES apie daugiametę finansinę programą ir tai, kokia ji bus ateityje. Tie, kurie išmano Senąjį testamentą, tikriausiai žino, kad kai viskas klostosi blogai, kažkaip galiausiai ateina geresni laikai. Buvo septyneri sudėtingi metai, po to turėsime septynerius geresnius metus. Aš nemanau, kad tas septyniarių metų ciklas yra toks taip atsitiktinai nustatytas. Taigi mes dabar bandome tiesiog sukurti modernę administraciją, kuri būtų pritaikyta prie 21 amžiaus poreikių ir kaip buvo ir su tarnybiniais nuostatais, dabar juos ir turime, turėjome priderinti prie 21 amžiaus. Tu esi pranešėja šiuo klausimu, taigi tikiuosi, kad tekstas bus gerai subalansuotas ir priderintas. Uh, Taip pat aš manau, kad reikia išsiveršti iš tos aklavietės. Teritoriškumas yra labai svarbus klausimas. Turime atsisakyti įveikti tas kliūtis, kurios trukdo bendrai vizijai ir dėl kurios yra problemų. Reikia visą europinės perspektyvos ir dėl to turime pasirūpinti, kad administracinių lygmenių tas irgi būtų padaryta. Tačiau manau, kad tikrai su, su, su tavimi bus labai lengva dirbti, kaip ir visais, visai, kaip visais kitais klausimais, tai laukiu proceso. Ačiū. Pakeitimus galima keisti. Taigi visi sutarėme, kad e, Liepos ketvirtą dieną galima teikti. Dabar 5, 6, 7 punktai dėl horizonto 2020 programos. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbame apie tris projektus, kurie turi būti gyvendinami pagal Horizontas 2020 programą. Mūsų komitetui čia aktualiausi yra etiniai klausimai. Pradėsime pirmojo projekto, kur kalbama apie tuos klausimus, kurie yra susiję su Europos vardolinės e, energetikos bendryje. Pagal septintąjį Euratomo sutarties straipsnį mes e, kalbame apie penkerių metų paketą pagal Horizontas 2020 programą. Septintajame straipsnėje nėra įvardyjamas Europos parlamento vaidmuo mokslinio tyrimų programų atžvilgių, tačiau taryba su mumis susisiekė ir paprašė, kad mes e, irgi juos konsultuotumėme šiuo klausimu. Mes daugiausia dėmesio skirsime brandolinės energetikos saugumui ir tokios energijos saugojimui ir laikymui. Mes manome, kad šiuo atžvilgiu tarybos reglamentas visapusiškai papildo etinius ir saugumo aspektus, e, kalbant apie branduolinę energetiką, taigi aš siūlyčiau pritarti tam siūlymui be jokių pakeitimų. Taigi tiek dėl pirmojo projekto. Dabar antrasis paketas, kur kalbama apie tarybos sprendimą, nustatant konkrečią programą Horizontas 2020 Norėčiau priminti, kad šią programą sudarys keturi pagrindiniai klausimai. Pirmiausia, ekspertinis mokslas, pramoninė lyderystė, visuomenės iššūkiai ir galiausiai nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai. Na ir aš taip pat norėčiau Jums pasakyti, kad tie klausimai, kuriuos aš tikrinau, ir vertinau, jie visapusiškai atitinka reikalavimus dėl etikos, taigi aš siūlyčiau pritarti ir nieko nekeisti. Trečioji tema yra susijusi su labai konkrečiais Europos parlamento reglamentais, pagal kuriuos yra sukūriama programa Horizontas 2020. Ir aš norėčiau Jums priminti, kad ankstesnėje programoje, septintojoje mokslinių tyrimų pagrindų programoje, mes pasiekėme tam tikro kompromiso, pagal kurį Europos komisija įsipareigojo neteikti pro, ne, netvirtinti tų projektų, kurie būtų susiję su žmo, žmogaus embrionų naikinimu. Nes kaip tarnėjome septintąją pagrindų programą ir aptardėjome dabar Horizontas 2020 programą, pats kontroversiškiausias klausimas susijęs su moksliniais tyrimais yra susijęs su žmogaus embriono naikinimu ir apskritai e, kamieninėmis lastelėmis Šiandieną, rengdami naująją programą, mes turime atsižvelgti į tai, kad kol kas tikrai neturime aiškios patirties dėl tokių projektų finansavimo. Realybė pasikeitė ir, kaip jūs žinote, Europos Teisingumo teismas priemė sprendimą susijusį su skundais, kuriuos pateikė Greenpeace organizacija 35,10 byla pagal kurį negali būti finansuojami mokslinių tyrimų rezultatai, būtent tokių mokslinių tyrimų, kur įtraukiami, įtraukiamas žmogaus embrionas rezultatai. Taigi, jeigu mes dabar nuspręstumėme Europos lėšomis finansuoti tuos projektus, kur yra naudojami embrionai, tuomet tos programos, tie projektai nebūtų ir jų rezultatai ne, ne, negalėtų būti patentuojami. Uh, Taigi pats svarbiausias argumentas, kuris pateisintų mūsų sprendimą, būtų patvirtinti pakeitimą, kuriame Europos parlamentas pasakytų ne tokiam finansavimui, tokiam finansavimui, kur finansavimui projektų, kur yra naudojami embrionai sukurti iš kamieninių lastelių. Aš manau, kad situacija čia yra gan sudėtinga nes kalbame apie skirtingus teisin, skirtingas teisinės santvarkas. Ir jeigu mes pritartumėme dabar tokiems moksliniams tyrimams ir ignoruotumėme tai, kad e, tų tyrimų rezultatai nebūtų patentuojami, tai mes diskriminuotumėme tas šalis ir tokių programų naudos gavėjus tam tikrus, nes kai kuriuose ES valstybėse narėse moksliniai tyrimai susijęs su kamieninėmis lastelėmis ir embrionais yra draudžiami. Ir kartais net tai yra traktuojama kaip nusikaltimas pagal baudžiamąjį kodeksą. Atsižvelgiant į tai, kad egzistuoja skirtingos teisinės santvarkos, geriausia būtų neleisti finansuoti tokių tyrimų ES lėšomis. Aišku, tai nereiškia, kad pavienės valstybės narės negalėtų uh, numatyti savo nacionaliniuose biudžetuose tokio finansavimo ar net e, privačiomis lėšomis finansuoti tokius tyrimus. Tai štai čia gal pats svarbiausias argumentas, kurį norėjau akcentuoti. Dar vienas argumentas yra susijęs su mokslinio tyrimų rezultatais. Nes e, tuose tyrimuose, kur yra naudojamos kamienės lastelės ir embrionai, kol kas tuose tyrimuose jokių esminių pasiekimų nebuvo padaryta. Aš kalbu apie tyrimų rezultatus. Kai tuo tarpu alternatyvus moksliniai tyrimai, kur yra naudojamos sematinės lastelės. Tos kamienės lastelės, pavyzdžiui, kurios yra išgaunamos gimus vaikui ir paimamos iš gimus, gimus vaikui, tokiu, tokie alternatyvūs tyrimai tikrai suteikia daugiau vilties, taigi mes negalime atmesti tokių alternatyvų, uh, ir žmogaus embrionai, kurie yra sukūriami iš kamienių lastelių, nėra vienintelis galimas potencialas, e, vienintelis vienintelė galima galimybė. Taigi reikia peržiūrėti pakeitimus, nes čia mūsų tikslas yra laikytis tos tradicijos, kuri vyravo septintojo pagrindų programoje ir taip pat atsižvelgti į komisijos įsipareigojimą, tačiau taip pat turime atsižvelgti ir į Europos Teisingumo teismo pastarąjį sprendimą. Taip pat norime atspindėti ir tai, kad tokie tyrimai nedavė esminių pasiekimų. Ir taip pat norime atsižvelgti į tai, kad jeigu pritartumėme tokių tyrimų finansavimui, vėlgi norėčiau priminti, kad Teisingumo teismas mini žmogiškai orumą kaip priežastį savo sprendim, argumentą, dėl ko buvo priimtas būtent toks teismo sprendimas. Taigi į visą tai atsižvelgiant, aš manau, kad tie siūlomi pakeitimai turi būti patvirtinami, mes negalime čia rizikuoti, nes kalba eina apie esminę programą Horizontas 2020. Aišku, aš mielai aptarčiau įvairius klausimus su jumis. Jūs gavote pakeitimų kopijas ir mielai atsakyčiau į klausimus, jeigu būtų. Vielen herzlichen Dank. Jetzt habe ich zunächst Herrn Kollegen. Ačiū, kolega Pūzoj ir kolega, kolega Belinger. Ačiū pirmininkė, labai trumpai norėčiau padėkoti pranešėjui e, dėl šių trijų nuomonių. Aš keletą pastabų dėl kamienių lastelių nuostatų. Tai yra esminis e, dalykas šiame reglamente dėl Horizontas 2020 programos. Aš manau, kad embrioninių kamieninių lastelių klausimas yra kontroversiškas ir valstybėse narėse egzistuoja skirtingi įstatymai šioje srityje. Aš pritariu pranešėjui, kad negalima būtų, ne, nereiktų derinti tų teisės aktų, reikia laikytis nacionalinių įstatymų. Tačiau aštuntasis nuomonės pakeitimas, mano manimu, yra perdėm kontro, e, kon, konservatoriškas, kalbant apie kamienės lastelės. Kamienių lastelių terapijos davė daug privalumų visuomenės veikatos srityje, regeneratyvinės medicinos srityje. Dėl to manau, kad moksliniai tyrimai su kitokio tipo kamienėmis lastelėmis turi būti remiami. Taip pat ir pranešėjas sakė, kad turi būti nusinčiamas pozityvesnis signalas įvairioms alternatyvoms, pavyzdžiui, kamienėms lastelėms iš kraujo, Taip pat e, tai būtų, e, nekeltų problemų dėl etikos. Kolega Berlinga. E, Ačiū. Aš labai džiaugiuosi, kad šiame komitete aptarėme nuomonę dėl aštuntosios pagrindų programos ir Horizontas 2020 programos. Labai džiaugiuosi dėl to, nes tai reiškia, kad mes vaidiname svarbų vaidmenį tokiuose svarbiose inovacijose. Europinis mokslinio tyrimų finansavimas pagal Horizontas 2020 programą bus trečiasis esminis Europos finansavimo blokas po žemės ūkio ir sanglaudos politikų Tiesiog yra kovojama su tokia vyrojančia nuomonė valstybėse narėse, teigiančia, kad nėra pakankamai finansuojami moksliniai tyrimai. Aš norėčiau paraginti įtrį komitetą ir kolegę Madurel, kurie, kuri pristatė puikų pranešimą dėl Horizontas 2020 ir e, atitinkamo reglamento nuo 80 80 iki 100 milijardų buvo padidintas finansavimas ir mes tikrai e, visapusiškai pritarėme tokiam siūlymui. Pradžioje šiek tiek buvo trinties su taryba, kai buvo kalbama apie tai, kad reikia didinti mokslinio tyrimų biudžetą Europoje. Dabar dėl kito klausimo. Labai nemenka suma ši nemenka suma yra sveikintinas dalykas ir, aišku, viskas bus finansuojama pagal pagrindų programą, tačiau tai sudaro tik tai 5 Europos mokslinių tyrimų išlaidų procentus. Išlaidų, kurios yra skiriamos įvairioms valstybėms narėms. Nors e, suma yra nemenka. Na, bendrai kalbant, aš dar norėčiau pareiškimą padaryti. Aš nepritariu pranešėjo siūlymui Kalba eina apie visus žmogaus gyvybės ir gyvenimo sektorius, kur galima pasiekti pozityvių rezultatų. Taigi mes negalime vien tik tai kalbėti apie kamieninės lastelės, nesvarbu, ar jos būtų žmogaus ar nežmogaus e, kamieninės lastelės. Mūsų komisijoje, atsiprašau, mūsų komitete yra laikomasi dviejopos nuomonės. Kalbama apie žmogaus kamieninės lastelės ir nežmogaus kamieninės lastelės. Uh, ir dėl to diskusijos išiškėja skirtingos nuomonės. Aš aišku labai gerbiu kitų žmonių etinius įsitikinimus, tačiau Horizontas 2020 nėra tinkama vieta ir nėra tinkama programa spręsti tokius klausimus. Teisingumo teismas priemė nuosprendį. Šis sprendimas yra minimas dokumente. Ir taip pat plenarnėme posėdėje jis buvo paminėtas prieš keletą savaičių, kai buvo uh, diskutuojame apie šį pasiūlymą. Šiame pakeitime mes dar labiau išryškiname tuos skirtumus e, bendrose diskusijose dėl šio klausimo. Tai yra svarbus klausimas. Aišku, sveikatos klausimas yra labai svarbus ir programoje Horizontas 2020 turime akcentuoti sveikatos e, klausimus, sveikatos problematiką. Dabar kalbant apie teisinius tyrimus, kalba neina vien tik tai apie techninius tyrimus. Pakalbėkime ir apie kitus dalykus. Mes e, ištisus šimtmečius mono, buvome monopolizavę mokslinius tyrimus, dabar mes toje srityje atsiliekame. Ir aš norėčiau paminėti, pasakyti, kad mes Mes per daug dėmesio skiriame tokiems periferiniams klausimams e, Horizontas 2020 programoje. Ačiū, daugiau niekas nenori pasakyti. O ponia Borisai, jums e, galbūt leisiu pasakyti. Ačiū, e, kolegos, už pasisakymus. Aš norėčiau Tik tai papildyti mano ankstesnius teiginius. Kaip jūs žinote, pirmąjį kartą pateikus pasiūlymą dėl horizontas 2020 buvo galimybė finansuoti mokslinius tyrimus, kurie vykdomi humanitarinio arba socialinio mokslo srityje. Tai yra pirmas kartas, kaip atsitika. Ir aš taip pat pateikiau, savo nuomonėje pateikiau pakeitimą, kuris leistų finansuoti mokslinius tyrimus ES arba valstybių narių teisės srityje. Aš manau, kad tai būtų labai geras dalykas, nes nekalbant apie humanitarinius arba socialinius mokslus, e, teisinio mokslo trūksta. Ir labai svarbu įtraukti juos į šią programą, nes Horizontas 2020 galėtų būti puikia priemonė, kuri galėtų padėti finansuoti mokslinius tyrimus teisės rytyje. Tačiau kalbant apie tas pastabas, kurias e, išsakė kolegos. E, Aš visiškai sutinku, kad Horizontas 2020 programa yra esminė, reikšminga programa, jinai, jos tiekiama apimtis yra labai plati. O mano e, nuomonė, ji atkreipia didžiausią dėmesį tik tai į e, kai kuriuos, į vieną tiksliau prieštaringą klausimą. Tai būtent, kuris kelia m, tam tikrų etinių klausimų. Mes turime e, išsakyti savo nuomonę kaip e, Teisės e, reikalų komitetas. Ir jokia kitas rytis neiššūkė tiek daug prieštaringų vertinimų, dėl to aš ir parengiau šią nuomonę, tai būtent dėl kamieninių lastelių ir dėl embrionų. Ir aš norėčiau vėl pabrėžti, kad e, remiantis septintąją pagrindų mokslinio tyrimų programa buvo nustatyta, kad e, moksliniai tyrimai embrionų srityje nebuvo finansuojami. Nemagininis kai kuriuose valstybės narėse buvo tai uždrausta. Tačiau šis, nepaisant to, šie tyrimai buvo finansuojami. O po teisingumo teismo sprendimo, kai e, šį, kai šie moksliniai tyrimai nebuvo įtraukti į apskritai mokslinių tyrimų finansavimą, Aš norėčiau pabrėžti, kad alternatyvės mokslinio tyrimų sritis turėtų būti skatinamos labiau, būtent kalbant apie kamieninės lasteles iš virkštelių. Ir taip toliau. Aš norėčiau pabrėžti skirtumus apie įvairių teisinių sistemų. Aš norėčiau vėlgi pabrėžti, kad moksliniai tyrimai, jų finansavimas e, embrioninių tyrimų srityje turėtų būti teikiamas iš valstybių narių biudžeto. Aš manau, kad e, mano nuomonė atsispindi, atspindi būtent tą e, situaciją, teisinę situaciją, kuri dabar susiklostė po teisingumo teismo sprendimo. Ačiū. Pakeitimus galima tikėti iki birželio 27 dienos. Dabar pereiname prie balsavimu. Balsuosime dėl ponios Tain. Pranešimo. Sekretariatas atkreipė mano dėmesį, kad mes turėtume iš pradžių išbandyti savo balsavimo korteles, kad paskui nebūtų nesusipratimų. Taigi dabar išbandysime, ar visas kortelės veikia, taigi paspausti bet kurį mygtuką. So nach der. Why have we got 21? I mean, 20, that's fine. That's fine. Good. Yeah, that's. That's fine. Also 20. Ja, 20. So we have 20 und die sind auch so, dass keine Fraktion. Taigi 20. 20 turim balsuotojų ir jokia frakcija nėra savaime per daug narių. Tai mm, viskas kontroliuojama, taigi jokių problemų nėra. Taigi, e, e, pradedame balsuoti dėl e, ponios Tain pranešimo. Pirmas kompromisinis pakeitimas balsavime. Kas prieš? Didžioji dauguma pritarė. Tai 33 pakeitimas, plan būdų. Kas už? Prieš? A, rimtas pakeitimas. 34 pakeitimas, kas už, kas prieš. Didžioji dauguma pritarė. 35 pakeitimas, kas už, prieš, priimtas. 38 pakeitimas, kas už, prieš, atmestas. 39 kas už, prieš, atmestas. 42 kas už, kas prieš, atmestas. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, priimtas. 46 pakeitimas, pono Pakso, kas už, prieš, atmestas. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, priimtas. 47, kas už, prieš priimtas. 48. E, ne, ne nebereikia dėl visuoti. 49 pakeitimas kas už. Prieš. Atmestas. 50 kas už. Prieš. Atmestas. 7 kas už. Prieš. Priimtas. 51 kas už. Prieš. Priimtas. 52 kas už. Prieš. Priimtas. 53 kas už. Prieš. Priimtas. 8 kas už. Prieš. Priimtas. 9 kas už. Prieš Priimtas. Dešimtas kas už. Kas prieš. Priimtas. Vienuoliktas kas už. Prieš. Priimtas. Dvyliktas kas už. Prieš. Priimtas. Tryliktas kas už. Prieš. Priimtas. Keturioliktas kas už. Prieš. Priimtas. 54 kas už. Keliai rankas, prašau. Kas už? Prieš. Priimtas. 15 kas už. Prieš. Priimtas. 16 kas už. Prieš. Priimtas. 17 kas už. Prieš. Priimtas. 18 kas už. Prieš priimtas 19 kas už, prieš, priimtas 20 kas už, prieš, priimtas 21 kas už, prieš, priimtas pirmas kas už, prieš, priimtas antras kas už, prieš, priimtas trečias kas už, prieš priimtas. Ketvirtas, kas už prieš priimtas. Penktas, kas už prieš priimtas. 22, kas už prieš priimtas. 23, kas už prieš priimtas. 24, su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš? Priimtas. 25. Kas už? Prieš? Priimtas. 26. Kas už? Prieš? Priimtas. 27. Kas už? Prieš? Priimtas. 28. Kas už? Prieš? Priimtas. Dėl visos nuomonės, kas už prieš, susilaikė, didžioji dauguma pritarė nuomonį. Balsuosime elektroniniu būdu. Dar kartą balsuosime dėl šios visos nuomonės. Elektroniniu būdu. Na, bet kokiu atveju jūs paskite mygtukus. 21, matau, parlamentaras jūsų salėje. Matau, kad 21 parlamentaras balsavo. 22 kortelės, o 21 parlamentaras balsavo, taigi vienas nebalsavo kažkuris. Tik 3 liberalai gali balsuoti. Aš tai kodėl? Dar kartą balsuosime. E, turėjome techninę problemą. Balsuojame dar kartą elektroniniu būdu. Trylika už, aštuoni prieš, niekas nesulaikė. Nuomonė priimta. Sveikinu pranešėją. Dabar periname prie antrojo ponios Stein pasiūlymą, šį kartą dėl e, direktyvos, kas e, už aštuntąjį e, pono padų pakeitimą, kas prieš priimtas. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš. Dauguma pritarė. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, atmestas. 14, kas už, prieš, priimtas. 15, kas už, prieš, priimtas. 16, kas už, prieš, priimtas. 17, kas už, prieš, priimtas. 18, kas už, prieš, atmestas. Ketvirtas kas už, prieš. Kas už, kas, kas prieš, priimtas. Penktas kas už, prieš, priimtas. Šeštas kas už, prieš, priimtas. Septintas kas už, kas prieš, priimtas. Pirmas kas už, prieš, priimtas. Antras kas už, prieš prieš, priimtas. Trečias, kas už, prieš, priimtas. Dabar dėl nuomonės balsuosime elektroniniu būdu. Taigi, kaip ir anksčiau, 13 už, 8 prieš, niekas nesusilaikė pritarta nuomonė, sveikiname nuomonės referentą. Dabar Luidžiai Belingerio pranešimas, e, ar galima iš tikrųjų balsuoti e, dėl viso dokumento? Ne, turim balsuoti dėl visų atskirų pakeitimų. Dabar 18 pakeitimas. Kas už? Prieš. Priimtas. 19 kas už? prieš, priimtas. 68 kas už, prieš, priimtas. 20 kas už, prieš, priimtas. 21 kas už, prieš, priimtas. 69 kas už, prieš, priimtas. 70 kas už, prieš, priimtas. 71 kas už, prieš, priimtas. Septyniasdešimt antras kas už, prieš, priimtas. Septyniasdešimt trečias kas už, prieš, priimtas. 74 kas už, prieš, atmestas. 75. Kas už? Prieš. Atmestas. 23. Kas už? Prieš. Priimtas. 76. Kas už? Prieš. Priimtas. 8. Kompromisas. Kas už? Prieš. Priimtas. 79. E, Kas už? Prieš. Atmestas. 25. Kas už? Prieš priimtas. 26 kas už, prieš, priimtas. 27 kas už, prieš, priimtas. 28 kas už, prieš, priimtas. 29 kas už, prieš, priimtas. 80 kas už, prieš, atmestas. 30 kas už, prieš, priimtas priimtas. 16 kompromisas kas už, prieš, priimtas. 33 kas už, prieš, pri, atmestas. 34 kas už, prieš, atmestas. 35 kas už, prieš, priimtas. 36 kas už, prieš, priimtas. 82 kas už, prieš, priimtas. Trečias kompromisas kas už, prieš, priimtas. Devintas kompromisas. Nes 84 atsiimtas, kiek žinau. Dabar devintas kompromisas. Taigi devintas e, kompromisas. Kas už? Prieš priimtas. 40 kas už, prieš, priimtas. 41 kas už, prieš, priimtas. 10 kompromisas kas už, prieš, priimtas. 43 kas už, prieš, priimtas. 85 kas už, prieš, priimtas. 44 kas už, prieš, priimtas. 11 kompromisas, kas už, prieš, priimtas. 46 kas už, prieš, priimtas. 86 kas už, prieš, priimtas. 87 kas už, prieš, priimtas. 47 kas už, prieš, priimtas. 48 kas už, prieš, priimtas. 49 kas už, prieš, priimtas. 50 kas už, prieš, priimtas. 7 kompromisas kas už, prieš, priimtas. 13 kompromisas kas už, prieš, priimtas. 93 kas už, prieš, priimtas priimtas. 14 kompromis, kas už, prieš, priimtas. 55, kas už, kas už 55, kas prieš, priimtas. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, priimtas. Penktas kompromisas, kas už, prieš, priimtas. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, priimtas. 59 kas už, prieš, priimtas. 60 kas už, prieš, priimtas. O dabar konstatuojamas sutarės. Antras e, pakeitimas kas už, prieš, priimtas. Trečias kas už, prieš, priimtas. Ketvirtas kas už, prieš, priimtas. Penktas kas už, prieš, priimtas. Šeštas kas už, prieš, priimtas. 61 kas už, prieš, priimtas. 7 kas už, prieš, priimtas. 8 kas už, prieš, priimtas. 9 kas už, prieš, priimtas. 62 kas už, prieš, atmestas. 10 kas už, prieš, priimtas. 63 kas už, prieš, priimtas. 11 kas už, prieš, priimtas. 12 kompromisas kas už, prieš, priimtas. 13 kas už, prieš, priimtas. 14 kas už, prieš, priimtas. 15 kompromisas kas už, prieš, priimtas. Pirmas kompromisas kas už, prieš, priimtas. 16. Antras kompromisas. Tai kas už? Prieš. Priimtas. Pakeitimas. Pirmas. Kas, kas už? Prieš. Priimtas. 98 už prieš priimtas, 99 kas už prieš priimtas, 100 kas už prieš priimtas. Galtinis balsavimas elektroniniu būdu. 21 už, niekas neprieštaravo, niekas nesulaikė. Sveikinu pranešėją. Periname prie pana Busoj pranešimo. Dabar periname prie antro kompromisinio pakeitimo. Kas už, prieš, priimtas. 15 kas už, prieš, priimtas. 8. 83 nereikia. 16 kas už, prieš. Priimtas. 84 kas už, prieš. Ne, atsiprašau. 84 nebalsuojame dėl jo. 85 kas už, prieš. Priimtas. 17 kas už, prieš. Priimtas. 87 kas už, prieš, priimtas. 88 kas už, prieš, atmestas. 19 kas už, prieš, priimtas. 89 kas už, prieš, priimtas. Ketvirtas kompromisas kas už, prieš, priimtas. Septintas kompromisas kas už, prieš, priimtas priimtas. 95 kas už, prieš, atmestas. 13 kompromisas kas už, prieš, priimtas. 30 kas už, prieš, priimtas. 98 kas už. 98 kas už. Prieš. Atmestas. 31 kas už. Prieš. Priimtas. 32 e, kas už. Prieš. Priimtas. 32 kas už. Prieš. Priimtas. 14 kompromisas kas už. Prieš. Priimtas. 15 kompromisas kas už. Prieš. Priimtas. 36 kas už. Prieš priimtas. 101 kas už, prieš, priimtas. 102 kas už, prieš, priimtas. 104 kas už, prieš, atmestas. 103 kas už, kas už, 103 prieš. Dar kartą balsuosime. Kas už 103 pakeitimą, kas prieš. Akivaizdu dabar, kad atmestas. Devintas e, kompromisas kas už, prieš, priimtas. Dešimtas kompromisas kas už, prieš, priimtas. Šimtas septintas kas už, prieš, atmestas. Keturiasdešimtas kas už, prieš, priimtas. Keturiasdešimt pirmas kas už, prieš, priimtas. 42 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, priimtas. 109 kas už, prieš, priimtas. 108. E, balsuosime dėl jo. 108 kas už, kas prieš, priimtas. 12 kompromisas kas už, prieš, priimtas. 111 kas už, prieš, priimtas. 112 kas už, prieš, atmestas. 113 kas už, prieš, atmestas. 114 kas už, prieš, atmestas. 44 kas už, prieš, priimtas. 115 kas už, prieš, atmestas. 116 kas už, prieš, atmestas. 117 kas už, prieš, atmestas. 118 kas už, prieš, atmestas. 17 kompromisas e, mhm. e, kas už, prieš, priimtas. 45 kas už, prieš, priimtas. 46. Aha. Dabar reikia pažiūrėti 107 priimtas. Atkrinta. 46 kas už, prieš, priimtas. 123 kas už, prieš, priimtas. 47 kas už, prieš, priimtas. A, taigi nebereikia jo priiminėti, pamatau, jeigu 128. Dėl jų nereikia balsuoti. 120 metų nereikia balsuoti. 18 kompromisas kas už, prieš, priimtas. 126 kas už, prieš. Priimtas. 127 kas už, prieš. Priimtas. 128 kas už, prieš. Atmestas. 49 kas už, prieš. Priimtas. 51 kas už, prieš. Priimtas. 52 kas už, prieš priimtas. 53 kas už, prieš, priimtas. 129 kas už, prieš, priimtas. 130 kas už, prieš, priimtas. 55 kas už, prieš, priimtas. 56 kas už, prieš, priimtas. 57 kas už, prieš, priimtas. 58 kas už, prieš, priimtas. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, priimtas. Penktas kompromisas, kas už, prieš, priimtas. Prieš, atmestas. 65 kas už, prieš, atmestas. 66 kas už, prieš, atmestas. Šeštas kompromisas kas už, prieš, atmestas priimtas. Penktas kas už, prieš, priimtas. Šešioliktas kas už, kompromis kas už, prieš, priimtas. Aštuntas kompromis kas už, prieš, priimtas. 72 e, kas už, prieš, atmestas. 19 kompromisas kas už, prieš, priimtas. 11 kompromisas kas už, prieš, priimtas priimtas. 10 kas už, prieš priimtas. 11 kas už, prieš priimtas. 77 e, kas už, prieš atmestas. Trečias kompromisas kas už, prieš priimtas. Dabar reikia susigaudyti, kas čia parašyta. E, trečio pakeitimo antroji dalis. Dabar kas balsuoja už antrąją dalį trečio pakeitimo? Kas prieš? Priimtas. 79 kas už? Prieš. Priimtas. 13 kas už? Prieš. Priimtas. 80 kas už? Prieš. Priimtas. O dabar dėl visos nuomonės elektroninio būdu balsuosime. 31 už, niekas nesulaikė, niekas prieš. Sveikiname pranešėjai. Dabar periname prie ponios Lichtenberger pranešimo dėl skalūnų dujų. Eskalūnų naftos. Taigi pradėsime nuo kompromisinio pirmojo pakeitimo, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Ketvirtasis Ziobro, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. Šeštasis Mecaros, kas už, kas prieš, priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. Vienuoliktasis Ziobro, kas už, kas prieš, atmesta. Dvyliktasis Mesaros, kas už, kas prieš, Priimta. Dabar penkioliktasis. Zviefkos, kas už, kas prieš, atmesta. Šešioliktasis, kas už, kas prieš, priimta. Galtinis balsavimas dėl visos nuomonės elektroniniu būdu balsuosime. Auch hier 21 Ja-Stimmen bei. Vėlgi 21 už, niekas nebalsavo prieš ir niekas nesusilaikė. Sveikiname pranešėją. Dar vienas Lichtenberger pranešimas apie biudžetą, biudžeto projektas 13 metams ir įgaliojimai. Dėl to, man atrodo, čia ne, nekils problemų, viskas čia paprasta. Pirmiausia, balsuojame dėl įgaliojimų. Pirmoji dalis. O antroji dalis e, balsuosime dėl dalikusių dalykų, dėl įgaliojimų, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta, sveikiname pranešėją. Dabar keletas e, balsavimų dėl teisinio pagrindo, dėl Šengeno akį, ne dėl to, dėl ko čia buvo daug diskusijų pastaruoju metu. Tiesiog Libė komitetas paprašė, kad mes e, pažiūrėtumėme į teisinį pagrindą. Aksel Vos yra pranešėjęs žodis jums. Per e, pastarąsią savaitęs daug kritikos buvo išsakyta taryboje. Tarybai, nes mes pamatėme, kad jie tikrai aiškiai pažeidė bendrijos metodą ir Libė komitetas paprašė, kad mes e, pažiūrėtumėme teksto formuluotės. Dėl to teksto buvo balsuojama Libė komitete, taigi situacija yra šiek tiek kitokia. Aš kalbu tik apie tą pagrindimą dėl Koelio pranešimo. Komisija pristatė ataskaitą 77 straipsnio pirmos A dalies pagrindu ir pirmos įdėlės pagrindų ir kalba ten ėjo apie teisėkuros procedūrą. Libė pranešėjas tuomet pateikė pakeitimą dėl teisinio pagrindo 77 straipsnio antra dalis, dėl sutarties 74 straipsnio sudarinimo. Komisijos pasiūlymas buvo pakoreguotas Libė komitete ir dabar 77 straipsnio antroji dalis yra suderinta su 74 straipsniu. Te, te, parlamento teisininkai peržiūrėjo tą 77 straipsnio antrąją dalį. Dėl administracinio bendradarbiavimo ir dėl tų straipsnių suderinimo teisingumo teismas tais atvejais visuomet pažymėjo, kad įprastinė teisėkros procedūra visuomet gauna prioritetą. Taigi mes padarėme išvadą, kad dalybę pranešimo pasiūlymas dėl teismų bendradarbiavimo gali būti išplečiamas, įtraukiant 74 straipsnį. Taigi teisinis pagrindas Libe komiteto tekste yra susijęs tik tai su tuo, dėl ko buvo balsuota Libe komitete. Teisinės pagrindas yra 77 straipsnio antroji dalis. Ji yra suderinta su 74 straipsniu. Puiku. Ar būtų pastabų? Ne. Taigi tuomet viskas nuspręsta. Antras klausimas. Papa Nikolau pranešimas. Vėlgi kalbame apie teisinį pagrindą. Akselvos. Ačiū, Čia kalba eina apie Šengeno kodekso pakeitimus. Esminė mintis yra ieškoti praktinių sprendimų problemams, kurios iškilo praeitie. 77 straipsnio pirmoji dalis ir antroji dalis buvo pasiūlyta komisijos kaip teisinis pagrindas, atsakingasis komitetas buvo Lybe komitetas. komitetas jie pasiūlė tik 77 straipsnio antrąją dalį laikyti teisinių pagrindų. 77 straipsnio pirmoje, pirmoje dalyje yra kalbama tik ES kuriama politika. Ir tai negali tapti teisinių pagrindų. Taigi siūloma 77 straipsnio antrąją dalį laikyti vieninteliu galimu teisiniu pagrindu. Ačiū. Pastabos pastabų nėra. Tuomet mes aptarėme ir šį klausimą. Dabar nedidelė techninė problemėlė iškilo. Man šiek, mane šiek tiek spaudžia laikas. Atvyko ministras. Taigi, ką darysime dabar su tais labiausiai ginčytinais klausimais? Ar neprieštarausite, jeigu mes juos aptarsime? po ministro pasisakymo, nes ministras jau laukia 15 minučių, ar nieks neprieštarauja. Puiku. Taigi, pirmiausia, pasikalbėsime su ministru, na, o po to bus uždaras e, posėdis ir išspręsime tuos, aptarsime tuos likusias klausimus. Prašau, ministrė. Dann darf ich ganz herzlich in unserer Mitte den Herrn Justizminister. Norėčiau šiltai pasveikinti teisingumo ministrą, pirmininkaujančios Danijos teisingumo ministrą, poną Biotskovą. Siūlau pradėti nedelsint, nes laikas bėga, mes ir taip jau praradome šitiek laiko. Palauksiu, kol ministras įsipils vandens, atsigers ir tada pasis pradės kalbą. Kære formand og kære medlemmer af Europaparlamentet og kære kollegaer,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 Aš iš esmės norėčiau atsiprašyti už tai, bet kokia atveju man buvo pasakyta. Tai ką tik tai, aš anksčiau nežinojau, kad nebus vertimo iš danų kalbos. Yeah. Pirmininkė, kol dabar spręsime techninės problemas dėl vertimo, aš siūlyčiau toliau tęsti balsavimus. Ar galėtumėme tą daryti? Ja, das ist exakt das, was ich gerade mit dem Herrn Minister ab. Tai būtent aš tai ir aptariau su ponu ministru. Mes dabar pasirūpinsime tuo, kad e, atvyktų Danų vertėjai, Markas, kas dabar yra? Vertėjai dabar man sako, kad tai problema jau išspręsta. Tai mes turėsime dabar vertimą iš danų kalbos ir dabar greitai spręsime tos klausimus, kuriuos uždaram posėdį turėjome išspręsti ir tada galėsime klausytis e, ministro kalbos. Matau, kad stebuklai vyksta šiuose rūmuose. Yeah. Sorry about They organized something. Yes. Yeah? Okay, perfect. Ja, buvo suorganizuotas vertimas iš danų kalbos, kaip jau supratau. Taigi, dabar uždaras posėdis, dabar norėčiau paprašyti e, išjungti e, transliaciją int, internetu, nes mes e, balsuosime, tiksliau kalbėsime tais klausimais, kurie yra konfidencialūs ir tie žmonės, kurie neįgalioti likti šiuose patalpose, prašome išeiti. O po to išklausysime ir.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 this. They will. They have, they have Danish in one direction. Yes. The other direction will be done by an interpreter just sitting behind you. Okay? Great. So, dann darf ich die. Taigi, dabar norėčiau vėl pradėti mūsų posėdį norėčiau pasveikinti poną Boskopą, e, Danijos teisingumo ministrą, norėčiau atsiprašyti už techninės problemas susijusias su vertimu iš danų kalbos. Dabar problemas išsprendėme, nors galėsime dabar versti e, tik tai vieną kryptimį, tai ta prasme tik tai iš danų kalbos, tačiau e, šalia ministro sėdės vertėjas, kuris padės jam susikalbėti. Tai turime improvizuoti, nes nėra pakankamai vertėjų mokančių danų kalbą. O dabar norėčiau mm, paprašyti pono ministro iš karto ir pradėti savo kalbą. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, gerbiami kolegos. Dar kartą norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte mane susitikti su jumis Teisingumo reikalų komitete. Man labai džiugu, kad sutikite man progą po to dar padiskutuoti su jumis apie svarbiausius uždavinius, kuriuos mes e, kartu bandėme įveikti, pirmininkaujant Danijai, būtent kalbant apie teisės reikalus. Per pastarosius mėnesius buvo labai daug darbų, buvo daug užduočių, pasiekta nemažų ir gerų rezultatų, e, buvo daugybė dėrybų, jos buvo konstruktyvios ir veiksmingos. Ir aš norėčiau pasakyti, kad mes kartu tikrai pasiekėme daug neblogų rezultatų. Ir aš norėčiau dabar papasakoti apie tos rezultatus. Ką pirmiausia norėčiau pabrėžti. Tai pirmiausia, Briuselis vienas reglamentą e, persvarstėme. Tai yra mūsų pagrindinis prioritetas, tai yra pirmininkančios Danijos prioritetas, būtent civilinių reikalų, e, civilinės teisės rytyje. E, Šis reglamentas turi didžiulę reikšmę piliečiams ir įmonėms ES ir mes prisidėjome prie to, kad e, sprendimai teisės srityje taip pat atsižvelgtų ir į laisvą judėjimą ES. Bet to mes norime sustiprinti ir vidaus rinką, kad būtų užtikrintas e, ekonomikos augimas. E, tam padės bendros ES taisyklės, kuriomis galės remtis ES piliečiai, gindami savo teisės. Čia kalbu ir apie susitarimus tarp įmonių, pavyzdžiui, skirtingose valstybėse narėse. E, jų bendradarbiavimas bus palengvintas. Taryboje mes pasiekime tam tikros pažangos, kaip ir manikauti valstybė. Darybos buvo sudėtingos, reikėjo daug techninių sprendimų, ypač kalbant apie kompetencijų išplėtimą. Tai būtent kaip, pavyzdžiui, e, pilietis e, turi savo gyvenamąją vietą už ES ribų, kaip jo judėjimas bus užtikrintas. Tačiau mums e, pavyko pateikti bendrą rekomendaciją ir pasiekti bendrą poziciją šio klausimu šiais metais. Man labai džiugu, kad mes sustarime ir pagrindiniais klausimais ir akivaizdu, kad dabar, e, kalbant apie e, šios naujausius e, dokumentų paketus, Europos parlamentas labai priartėjo prie tarybos pozicijos. Mes bet kokiu atveju bendradarbiavim su Europos parlamentu, Europos parlamentu ir kaip ir menikaujantis šalis mes labai vertiname mūsų dialogą su parlamentu, ypač organizuojant neformalius, neoficialius trilogus. Aš manau, kad šis e, reglamento e, projektas bus e, nagrinėjamas ir toliau ir galbūt greičiausiu metu mes turėsime jo pirmąjį svarstymą. Tai yra tikrai svarbus teisės aktas. Mm, toliau kalbėjome dėl, dėl kitų teisės aktų, dėl kito reglamento, kuris yra susijęs su paveldėjimu E, įvairiose valstybėse narėse, kaip galėtume sumažinti išlaidas, tai yra paveldėjimą už e, paveldėtą turtą mokamus mokesčius. Bet, kok, bet kokiu atveju tie žmonės, e, kurių artimieji miršta, jie susiduria į taip susidėtingą situaciją, o dar jie turi rūpintis įvairiais sudėtingais teisiniais klausimais, kaip užsitikrinti teisės į palikimą, kuris yra kitoje valstybėje narėje. Tai būtent mes taip siekiame padėti ES valstybės valstybių narių piliečiams. Na, žinoma, mm, dėrybos šio klausimu nebuvo labai lengvos, nes e, paveldimo teisė yra keblus klausimas daugelėje valstybių narių ir jautrus klausimas pirmiausia. Dėl to mes e, džiaugiamės, kad e, įvairios valstybės narės pademonstravo tikrai pasiryžimą siekti kompromiso. Dėl to norėčiau padėkoti ir valstybėms narėms, ir parlamentui už puikų bendradarbiavimą sprendžiant šį klausimą. Uh, manau, kad galime didžiuotis pasiektų rezultatu. Taip pat e, sudėtingas klausimas buvo susijęs su e, bendra ES pirkimo teisė, įsigijimo teisė. E, mes žinome, kad Europos parlamente Teisės reikalų komitetas būtent labai kreipia didelį dėmesį į šį klausimą, buvo suorganizuoti darbiniai seminarai su ekspertais, uh, Mums e, taip pat tai padėjo būtent e, šios diskusijos, nes mes galėjome išanalizuoti e, įvairius šio, šio pasiūlymo aspektus, nes būtent šis būsimas teisės aktas yra labai sudėtingas, kurį skeptiškai priėmė valstybės narės. Ir 2011 metais gruodžio mėnesį įvairios valstybės narės išreiškė nuomonę, kad pirmiausia reikėtų priimti politinį sprendimą dėl šio reglamento, o tik po to pereiti prie techninių e, aspektų svarstymo. Šį mėnesį tarybos posėdėje mes taip pat nagrinėjome įvairias temas, kurios yra susijusios su šio dokumentų paketu, būtent dėl pirkimų teisės. Mes e, norėjome ir, ir toliau tęsti šį darbą. Ir kaip tai paaiškėjo, vis dėlto taryboje ne visi turi vienodą nuomonę. Yra daugybė prieštaravimų, kuriuos reikės įveikti. Reikėtų panagrinėti dar įvairius priedus šio reglamento, įvairios valstybės narės nori, kad e, vis dėlto būtų netaip skubiai nagrinėjimas e, šis būsimas reglamentas, kad būtų atsižvelgta įvairių valstybių narių atitinkamas specifinės situacijas į teisės sistemas. Uh, Todėl mes e, nagrinėdami šitą projektą, telksime didžiausią dėmesį į tai, kaip e, šiuo reglamentu galima prisidėti prie kliūčių valstybėse narėse pašalinimo, būtent e, įsigijant įvairius objektus arba pirkinius kitose valstybėse narėse, kad būtų suvienodintos taisyklės. Ir kitos pirmininkaujančios šalis turėtų taip pat e, toliau tęsti šio klausimo nagrinėjimą. Norėčiau palinkėti joms sėkmės tolesnėse dėrybose taryboje. Taigi dabar pirmininkaujant Danijai mes e, didelį dėmesį kreipiame į tai, kad būtų labiau saugomos aukų, nusikaltimo aukų teisės. Dėl to man labai džiugu konstatuoti, kad e, komitetas, būtent jūsų komitetas e, labai išsikėlė ryštingus tikslus, kad būtent civilinės teisės požiūrį būtų užtikrinta e, tam tikra apsauga ir pakankamai didelė apsauga. Ir kad aukos būtų ginamos visoje ES, visose valstybėse narėse. Tai yra, iš esmės, man irgi prioritetinis, man asmeniškai prioritetinis klausimas, kad civilinės teisės apsaugos priemonės būtų pripažįstamos visoje Europos Sąjungoje. Taip, e, e, civilinės teisės rytyje būtų užtikrintas glaudesnis bendradarbiavimas tarp valstybių narių. Kartu su jumis mes e, taryboje dalyvavome daugybėje posėdžių su įvairiomis darbo grupėmis, aptarėme ir politinių atžvilgių šiuos aukų apsaugos klausimus. Ir valstybės narės išaiškė savo pritarimą mūsų pozicijai būtent, e, kad turėtų būti sukurtas veiksmingas ir paprastas aukų apsaugos mechanizmas. Be to buvo išreikštas aiškus noras, kad e, e, tęsiamas darbas taip pat turėtų atsižvelgti į tai, kad ir tolesni teisės aktai būtų įtakojami būtent mūsų priimtų sprendimų aukų apsaugos rytyje. Na, mes siekiame, kad e, e, tos dėrybos būtų baigtos pirmininkaujant Ardanijai, bet e, jau nepavyks užbaigti tų darbų, tačiau aš manau, kad šis darbas bus tęsiamas ir kitų pirmininkaujančių šalių. Dėl to aš atsižvelgdamas į šios rezultatus norėčiau padėkoti Jums už nuveiktą darbą, už diskusijas ir palinkėti sėkmės nagrinėjant kitus svarbius klausimus. Buvo malonu ir didelė garbė bendradarbiauti su Europos parlamentu Aš, kaip pirmininkaujančio šalies atstovas, tikrai puikiai bendradarbiau su parlamentu ir mūsų darbo atvarkė buvo tikrai tokia didelė, kokios mes tikėjomės. Mes iš esmės kartu nuveikėme labai daug, užtikriname pažangą, e, nagrinėjant atitinkamus dokumentus ar jų paketus. Ir čia norėčiau padėkoti Europos parlamento atstovams, kurie parodė įrodė, kad jie turi puikias žinias, kad jie yra pasirengę bendradarbiauti. Ir norėčiau pasakyti, kad vis dėlto norėčiau čia kukliai išreikšti, kad mūsų vaidmuo nebuvo toks didelis pirmininkaujančios šalies, jūsų vaidmuo buvo didesnis, bet bet kokiu atveju mes visi dirbome mūsų visų piliečių labui. Ir dabar, kai perdosime Kipro kolegoms pirmininkavimą, manau, kad tas bendradarbiavimas tarp Europos parlamento ir tarybos bus tęsiamas ir toliau, ir veiksmingai tęsiamas. Tai būtent darbas bus nuoseklus ir nebus didelių prieštaravimų. Tam yra sukurta visa struktūra Mėnesio pabaigoje aš vėl sugrįšiu į tarybos e, posėdžius, bet bet kokiu atveju džiaugiuosi iš anksto, kad galėsime puikiai bendradarbiauti su Europos parlamentu. Taigi ačiū Jums dar kartą už bendrą darbą. Tikrai mes daug nuveikėme mūsų piliečio labui. Ačiū, ponė ministra. Manau, kad pirmininkavimas buvo tikrai puikus ir veiksmingas. Per šešis mėnesius mes daug ką nuveikėme. Ir todėl sutikiu žodžiu e, dabar visiems kitiems pasisakantiems. E, Pone Belgrė, jums pirmas žodis. Mi voglio associare al. Ačiū pirmininkė. Aš visapusiškai pritariu tam, ką ką tik pasakė pirmininkas ministrui. Pone Gelingeri, aš gavau pastabą iš vertėjų, kad mes turime palaukti minutę kol ateis e, ministro vertėja. Matau, kad vertėja jau atėjo. Taigi dabar suteiksiu Jums žodį. Na, pradėk... apgailestauju, kad turite pradėti vėl iš naujo, tačiau e, Jūsų pasakymas bus verčiamas šalia sėdint vertėjai. Prašom, ponė Beringerį. Prašau, ponė Beringerį. Jeigu jums gerai, aš galiu, jums geriau aš galiu tiesiog iškart angliškai kalbėti. Norėčiau pabrėžti E, pritarti. Pritarti tam, ką sakė pirmininkas dėl Danijos pirmininkavimo. Nuo pat pirmosios dienos, tuomet, kai ryte pusryčiavome, mes supratome, kad taip ir bus. Jūsų pirmininkavimo dvasia, jūsų požiūris, tai, tai kaip jūs prisėmėte savo vaidmenį, kuris, na, truko laikinai, tačiau aišku, daug kas buvo padaryta per tuos šešis mėnesius. Mes supratome, kad jūs norite imtis veiksmų ir pasiekti konkrečių rezultatų. Tai yra kiekvienos pininkančios valstybės siekis. Aš prisimenu, kaip su Lenkais buvo. Taigi, šiuo atveju mes e, supratome, kad galime eiti pirmin, siekti rezultatų. Norėčiau ir aš pabrėžti tai, kas buvo padaryta su Brus Bruselio pirmojo reglamentu eksikvato. Tai buvo tas klausimas, kuris buvo labai ilgai svarstomas parlamente, dabar galiausiai pasiektas svarbus rezultatas. Na, o kalbant apie jūrų teisę, apie nukentėjusiosius, tai yra labai delikati problema, kadangi kalbama apie civilinius aspektus, apie tarp valstybinius nesaukas. Norėčiau pabrėžti ir šį klausimą. Ir taip pat pardavimų teisė. Tai yra labai didelė problema. Žinome, kad e, reiks palaukti, kol gausime rezultatą. Tačiau mes manome, kad Europos pardavimų teisė yra svarbus elementas, kuriant bendrąją rinką teisinga linkme, tam, kad būtų užtikrinama vienybė, vieningumas Europoje. Tačiau politiškai kalbant, aš norėčiau dar pabrėžti ir bendradarbiavimą tarp tarybos ir parlamento. Nėra įprasta, kad bendradarbiavimas vyktų taip sklandžiai. Kalba eina apie tarp vyriaus, vyriausybiškumo principą ir pirminkantį valstybę atstovauja ne vienai valstybei nariai, o visoms valstybėms narėms. Ir aišku, tas darbas nėra lengvas. Uh, kiek aš suprantu, atstovauja tiesiogiai Europai. Ir jūsų pirmininkavimo metu tai buvo svarbiausias elementas. Norėčiau dėl to Jūs pasveikinti. Aš suprantu, kad dėl pardavimų teisės yra šalių, kurios nėra pasirengusios pritarti europiniam, pasi, europiniam sprendimui. Taigi mums svarbiausia yra Europa. Einamojo laikotarpiu ir bet kokia vieningos rinkos kliūtis privalo būti pažabota. Taigi ačiū ir link, tikrai daug komplimentų norėčiau Jums išsakyti, daug sveikinimų. Dankeschön, Frau Kollegin Wikström, bitte. Pane Wikström. Jag ska försöka tala skandinaviska. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmininkė, aš jį kalbėsiu viena iš skandinavų kalba. Ir pirmiausia, norėčiau padėkoti už pirmininkavimą, kuris buvo labai veiksmingas, vyko puikus bendradarbiavimas, buvo aiškus pirmininkavimas. Ir tai yra septintasis pirmininkavimas Danijai. Įsivaizduoju, kad esate sukaupę daug patirties ir galite daug ką patarti kipriečiams, kurie pirmąjį kartą pirmininkaus ir perėms pirmininkavimą iš jūsų gan greitai. Norėčiau jūs pasveikinti dėl daugybės dalykų, bet taipogi norėčiau kalbėti ir apie didžiulį nusivylimą, kurį dabar jaučiame dėl pastarojo tarybos posėdžio rezultatų, dėl Šengeno. Uh, Šengeno klausimas ten buvo aptarinėjimas ir dabar iškyla daug problemų, nes po to posėdžio iš tiesų įsivyra, įsivyravusi atmosfera užgožė visą jau anksčiau atliktą darbą. Ir tai reiškia, kad Europos parlamentui Danijos pirmininkavimas paliks e, gilų pėtsaką. Ir tas pėtsakas bus susijęs ir su paprastumu, bet bus ir skausmingų dalykų. Na, o šiandien aš norėčiau pakalbėti apie bendrąjį patentų reglamentą ir Teisingumo teismo nuosprendį, kuris yra su tuo susijęs. Aš visai neseniai sužinojau, kad tai bus, tai paveiks ribotą kiekį žmonių, kurie dirbs tame naujajame teisme. Kiek suprantu, tas teismas e, bus įsteigtas Prancūzijoje. Prancūzijoje arba Junktinėje karalystėje arba Vokietijoje. Panašu, kad užšaldytas yra tas projektas, taryboje nėra priimtas sprendimas. Ir iš dalies aš galiu suprasti, kodėl taip yra ir galbūt Europos piliečiai gali tai suprasti, Jeigu kalba eitų apie tūkstančius darbuotojų, didelę įstaigą, bet kalba eina apie 40 žmonių įstaigą. Tai yra nedaug žmonių, kurie dirbs tame naujajame teisme, jie nemokės mokesčių toje šalyje, kur dirbs. Taigi man kyla klausimas, kaip bus išspręsta ši, šis klausimas ir ar bus užtikrinamas koks tai pasitikėjimas piliečių tarpe. Nes tikrai viskas nevyko taip jau sklandžiai, taigi kaip mes galėsime ramiai miegoti naktį, kai žinosime, kad tas sprendimas buvo vilkinamas taip ilgai, kaip mes paaiškinsime piliečiams, ypač tuo metu, kai mums labai svarbu kažkaip iš tos krizės išpristi ir uh, ieškoti tos daugiau žadančios ateities ir to negalėsime padaryti, jeigu nebus bendras europinis patentas įsteigtas ir nebus įkurtas atitinkamas teismas. Aš maniau, kad gal kuriam laikui Briuselėje galima tą teismą į, į, įkurti. Galbūt Münchenė ten yra jau patentų tarnyba. Gal galėtumėte paaiškinti, kokia yra jūsų e, nuomonė, pane Tain. Ačiū. Aš norėčiau prisidėti prie kolegų, kurie giria jūsų už bendradarbiavimą. Norėčiau pasakyti, kad pirmininkaujantį Daniją iš tiesų labai padėjo mūsų Teisės reikalų komitetui. Kontaktai buvo labai paprasti, neformalūs, spontaniškai galėjom sustikti su Danijos kolegomis, dėl to labai tai puikiai atsispindėjo mūsų darbe. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad bent jau dėl tų dokumentų, dėl, dėl kurių aš teikiau nuomonės arba e, e, pranešimus, tikrai nebuvo jokių problemų. Ir Danija tikrai pasistengė e, bent jau jos aptarti kuo išsameu prieš baigiantis pirmininkavimui. Buvo labai daug diskusijų, buvo dėrybų. Tačiau aš labiausiai norėčiau padėkoti už tai, kad uh, Danija prisidėjo prie e, Europos e, teisingumo teismo statuto įtvirtinimo. Tai kad e, būtent, kad teisėjai galėtų dirbti šešerių metų kadenciją, buvo pateikti ir kiti pasiūlymai, kurie tikrai buvo netradiciniai, bet jiems galbūt ne visos valstybės narės pritarė. Nors manau, kad šis darbas bus tęsiamas ir toliau, mes e, svarstysime tos pateiktus pasiūlymus ir per ar, e, a, kitus šešis mėnesius e, pajudės šis reikalas būtent dėl Europos Teisingumo teismo. Už tai ir dėkoju pirmininkaujančiai Danijai, kad jie tiek daug nuveikė šioje srityje. Dabar žodis, pana ministrai. Tak for det, øh, formand, øh, og tak for øh, kommentarerne. Øh. Ačiū pirmininkė, ačiū už jūsų pastabas, pasisakymus, kalbant apie pirmininkavimą. Reikia pasakyti, kad mes labai džiaugiamės jūsų palankių Danijos pirmininkavimo vertinimu. Tikrai labai vertino jūsų visą palaikymą, pagalbą ir, ir visi, kas dirba kartu su manimi, aišku, pritars. O mes visi labai džiaugiamės savo bendradarbiavimu, nes mm, labai sudėtingi buvo svarstomi klausimai, taigi glaudus bendradarbiavimas buvo labai svarbus. Labai ačiū Jums, labai ačiū pirmininkė, kad Jūs tikrai mums padėjote visuomet ir, ir todėl mes galėjome tikrai mm, visus klausimus išsamei išanalizuoti diskusijose. Ne, Berlina, tikrai tai yra kirtiniai akmenys ir labai svarbu, aš kaip ir savo įžanginėme pasisakymę pasakiau, labai svarbu, kad mes pasiekėme tokių rezultatų, nes tai yra mūsų viso tolesnio pastato statybos kertinis akmuo. Reikia pripažinti, aišku, kad būtent uh, Šiuo lygmeniu mums labai padėjo glaudus bendarbiavimas su parlamentu. Taigi dar kartą džiaugiuosi, kad mums pavyko kartu dirbant taip toli pasistumėti. Tai yra labai svarbus klausimai, labai svarbu, kad tie darbai todėl būtų toliau tęsiami. Ir kuo daugiau mes dirbsime kartu, kuo daugiau mes bendarbiausime, uh, tuo geriau, aišku, vyks darbas, tuo mažiau bus problemų ir labai svarbu, aišku, galvoti apie nusikaltimo aukas Europoje. Toliau. Dėl pirkimų. Turiu pasakyti, kad su pirmininku daug dirbome to klausimą, tai yra labai sudėtinga tema. Aišku, dar daug darbo laukia, kol bus kažkoks rezultatas. Aš noriu pasakyti, kad tikrai klausimas labai sudėtingas ir turėsime labai daug dirbti, aišku, šio klausimu. Birželio 8 dieną taryboje labiau išriškėjo ateities perspektyvos šiuo klausimu. Taigi labai džiugu, kad matome dabar toliau, koks bus kelias, kokios dar ilgos diskusijos laukia, aišku, mes suprantame, bet aišku, kad dabar geriau žinome, kokiu keliu reikės žengti. Dar tris tos pagrindinius klausimus paminėčiau dėl kurių mes dirbome ir dėl kurių labai svarbus buvo glaudus bendradarbiavimas. Pone Vikstrom mm, teiravosi dėl patentų biuro ir patentų teismo. Aš sakyčiau, kad čia gal labiau priekybos ministrų kompetencijos klausimas, bet turiu pasakyti, kad šio klausimu mes irgi labai daug dirbame. Uh, nes, kaip jūs sakėte, tikrai e, svarba šio klausimo didelė ir pirmininkaujantį valstybė labai smarkiai dirbo, prisėmė, jai tekusi atsakomybė siekė sutarimo, nes e, ši europinė juridinė sistema, šio sektoriaus sistema yra labai svarbi. Buvo be abejo ir dvišaliais kontaktai užmėgsti, uh, ir su atitinkamomis valstybėmis narėmis daug dirbome, kaip pirmininkaujantį valstybę, kad tikrai iš, iš, išaiškėtų tie klausimai, kurie dar buvo neaiškus, kad, buvo, kad būtų sudarytas sustarimas, kaip jūs žinote, jūs puikiai žinote, kaip viskas klostėsi. Mes labai tikimės, kad iki Danijos pirmininkavimo pabaigos kažkoks sutarimas bus, bet aišku, čia labai mm, svarbus yra svarbi yra politinė valia, ta politinė valia turi būti iš visų suinteresuotų pusių, nu, suinteresuotų šalių pusės. Taigi, e, patentų sritis yra labai aktuali, labai svarbi, reformas reikia labai gerai apgalvoti. Uh, tam, kad e, užtikrintumėme, jog mūsų patentų sistema būtų tokia, jog įmonės galėtų geriau konkuruoti. Europos įmonės, kad būtų konkurencingesnės. Reikia apčiuopamų žingsnių, kad augimas Europoje atsigautų. Tai yra svarbiausia ir dėl tų priežasčių mes tikrai labai intensyviai dirbame šiais klausimais. Ir iki paskutinės pirmininkavimo minutės mes dirbsime, kad būtų rasti sprendimai šioje srityje. Pone Tain teiravosi dėl teisės aktų paveldėjimo srityje. Mm, taip, tai labai svarbus pasiūlymai ir labai daug laiko skiriame šiems klausimams. Manau, kad galime tik pasidžiaugti tam tikrų palaikymų šioje srityje, nors, aišku, diskusijos nebuvo lengvos, reikia tą pripažinti. Uh, nes um, pozicijos pakankamai skirtingos buvo ir tai, kad nužengėme pakankamai toli šią srityje, turiu pasakyti, aišku, buvo bendarbiavimo su jumis dėka, nes klausimas labai svarbus. Galime pasidžiaugti, kad mm, teismo buvo pasiūlyta nemažai pakeitimų, dėl teismo pasiūlyta nemažai pakeitimų ir tikrai nemažai nudirbta to klausimu. Aš galiu tik pasidžiaugti puikiu bendarbiavimu su jumis. Aš e, linkiu jums geriausios kloties jūsų tolesniuose darbuose e, ir e, aišku, džiaugiamės tuo, kad daug pavyko nuveik, atlikti, nuveikti, tačiau reikės dar aišku daug darbo atlikti ateityje labai svarbu turėti efektyves sistemas, kurios tinkamai veiktų visais lygmenimis. Ačiū. Ačiū, panė ministrė, aš dar tik tai paskutinę pastabą pasakysiu dėl pat patentų. Tai būtent Europos vadovų taryba priims čia atitinkamą sprendimą. Nes mes negalime kalbėti apie ekonomikos augimą Europoje, jeigu pagrindinis to augimo elementas, tai yra patentų teisė, e, iš tikrųjų yra ribojama banalių kliūčių. Man susidarė įspūdis, kad bent jau teigiamai žiūrima į šio klausimo sprendimą e, pirmininkaujančioje valstybėje. Taigi, ačiū Jums už bendradarbiavimą. Dėkojame iš esmės ne tik tai jums kaip pirmininkaujančią šalį, bet ir kaip Danijos vyriausybės atstovų, su kuria mums puikiai pavyko bendradarbiauti. Taigi ačiū. Dar norėčiau padėkoti e, vertėjams, kurie buvo labai lankstus ir reagavo tikrai labai netradiciškai į tą situaciją, kuri tikrai buvo sudėtinga. Ačiū už jūsų pagalbą. Taigi dabar 29 ir 30 darbo tvarkės punktais e, e, yra perkeliami į kitą posėdį, taigi kitą kartą mes susitiksime dabar Liepos 90 dieną, o dabar po pietų susitiksime e, darbinėme seminare dėl pardavimų teisės. E, ir dabar yra pirmininkaujančios, e, būsimos pirmininkaujančios šalies Kipro atstovai salėje. Ir norėčiau, kad koordinatoriai pasiliktų ir biuro atstovai.